Hello, everyone. Um, we'd like to stay within the schedule, so please take your seat. Labą dieną, norėtumėm nevėluoti nuo mūsų programos, tad prašau susėsti ir pradėsime klausytis labai įdomių pranešimų. Pasiruoškite užduoti klausimų. Sveikinu visus susirinkusius. Toliau tęsime klausimą apie prieglopšio sistemą. Ir teisė veiksminga teisinė pagalba yra labai svarbus dalykas. Šioje srityje apie tai ir kalbėsime. Pagrindinių teisų hartijoje ES tai yra numatyta. Ir kaip visi žinoma, ES sutartyje taip pat yra nuorodos į hartiją. Keli žodžiai apie teisę į veiksmingą teis, teisinę gynybą. Visi pripažįsta pagal pagrindinius teisės principus ir pagal žmogaus teisų sutartis sutartis, kad teisės veiksminga teisinė pagalba yra labai svarbi, taip yra užtikrinamos žmogaus teisės ir laisvės, kad ir kokios, kokia forma jos bebūtų apsaugomos. Strasbūro žmogaus teisų teismas turi plačią jurisdikciją. Šioje srityje ir kalbama iš esmės, kad teisinė gynyba yra veiksminga, jeigu galima įgyvendinti tą teisę, atitinkamą ginamą teisę, o jeigu ne, tada galima kreiptis į teismą dėl pažeidimo. Taigi, šią temą kalbėsime su keturiais svečiais. Pone Sabina Hekspil. Ji yra ES teisingumo teismo Luksemburge skyriaus vedėja. Kitas mūsų svečias bus ponas Serž Bodar. E, Belgijos Bruselio Laisvo universiteto lektorius, užsieniečių teisų padėties nagrinėjimo tarybos buvęs pirmininkas, e, valstybės tarybos narys. Trečias mūsų svečias, daktaras Neilas Falzonas, organizacijos Aditus direktorius, Maltos universiteto vizituojantis lektoriaus padėjėjas, tinklaraščių Europos prieglopščio paramos biuro stebėtojas tinklaraštininkas ir ponas daktaras Martinas Denheer, nuolatinio ekspertų komiteto imigracijos pabėgėlių ir būdžiamosios teisės klausimais narys. Pirmą kalbės ponė Hekspil, ji paaiškins kokia yra dabartinė padėtis susijusi su teisinė gynyba e, Europos teisingumo teisme. Ačiū, pirmininkė. Teisė į teisų gynimo priemonė yra užtikrinta pagrindinio teisų hartijoje, kur pasakyta, kad ES teisė um, garantuoja visiems galimybę e, užsitikrinti savo teisų gynybos priemonių įgyvendimą, kad diskriminavimo ir nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo, tai yra nuo 2009 metų gruodžio pirmos dienos, tai yra ES teisinė nuostata, tačiau ji egzistavo ir anksčiau, dar prie šios įtvirtinimą teisės aktuose. Tai, yra, tai buvo teisingumo teismo jurisprudencija, aišku, um, sprendimai per ketvirtį amžiaus sukaupti, mm, pasiremiant pagrindiniais ES teisės akto principais, ES valstybių narių um, teisinėmis nuostomis, ypač paminėčiau um, taip pat ir Europos pagrind, žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencijos 6 ir 13 straipsnius. Taigi ES tokios teisės yra garantuotos, turint omenyje, pavyzdžiui, vyrų ir moterų vienodą traktavimą, kaip ir, pavyzdžiui, Johnson byloje 86 metų kur buvo tikriausiai pirmą kartą įtvirtintas tas principas precedentų teisėje. Um, toliau ES pilietybės teisės, garantuojamos teisės, vidaus rinkos visos laisvės, taip pat teisingumo, saugumo vidaus reikalų erdvės garantuojamos teisės, taip pat ir prieglopščios rytyje. Ir e, ES teisėje numatytas nuostatas įgyvena valstybių narių valdžios institucijos, taip pat ir prieglošio srityje. Ir valstybių narių jurisdikcijai priklauso prievalė garantuoti, aišku, ir visas um, asmenų teises, kai eina kalba apie įvairius bylos proceso elementų gyvenimus, taip pat ir jų teisę į, į, į teisingumą, į gynybą. Taigi, dabar reikia kalbėti ir apie nacionalinės teisės. Uh, lygmenį. ES valstybės narės kiekviena turi paskirti atitinkamą kompetitingą instituciją, um, kuri um, nagrinėtų tokius atvejus, kur eina kalba, pavyzdžiui, apie teisų pažeidimus, teisų susijusių su ES teisės aktų matytomis teisėmis. Uh, nacionalinės procedūrinės normos negali būti e, taikomos, jeigu jos pažeidžia ES principus ar nuostatas. Valstybės narės turi užtikrinti taip pat ir efektyvę galimybę e, ginti savo teises e, visose ES teisės aktų srityse, taip pat ir prieglopščio srityje. Ir turi būti užtikrintas teisingas bylos nagrinėjimas ir taip toliau. Taip pat ir iki teisminės procedūros procedūros visos taip pat turi būti įgyvendinamos tinkamai, laikantis pagrindinių teisių nuostatų ar išvestinių aktų, pirminės teisės ar išvestinių aktų nuostatų šioje srityje. Taigi, kokie yra reikalavimai keliami dėl efektyvios galimy, prieigos prie teisų gynimo priemonių užtikrinimo? Čia jurisprudencijoje yra labai aiškus reikalavimai apibriežti ir konkrečioje mus dominančioje srityje aš galėčiau paminėti 2011 metų Liepos 22 dieną priimtą sprendimą Sambadiuf byloje dėl 2005 metų direktyvos numeris 85 dėl procedūrinių teisių ir visų normų, kurios yra taikomos, suteikiant prieglopšį rasti valstybėse narise. Ponas Samba Diouf yra e, Mauritanijos pilietis. Jis pateikė e, prašymą e, dėl tarptautinės apsaugos Luksemburgui. Tada jo klausimą nagrinėjantis pasakė, kad jis iš Mauritanijos pabėgo tam, kad būtų išvengtų e, vergovės, kad atvyko į ES tam, kad galėtų e, gyventi geresnėse sąlygose ir sukurti šeimą. Jis taip pat pasakė, kad tam, kad galėtų atvykti į ES, jis pavogė 3000 eurų iš savo seno um, darbdavio ir jis baiminosi, kad jeigu jis bus prieš atgrįžti į Mauritaniją, tai tas buvęs jo darbdavys jis susiras ir nužudys. Kometitinga Luksemburgo institucija atitinkamai štai ką padarė. Visų pirma, nusprendė ponas Ambadiuf prašymą nagrinėti paspartintos procedūros tvarka. Ir antra, šios paspartintos procedūros e, rėmose tą prašymą ta institucija atmetė tuo pagrindu, kad panas Ambadiuf pateikė su e, padirbtą pasą ir tas motyvas, kurį jis e, pasitelkė savo e, prašymui pagrysti, buvo ekonominis, todėl nepagrindžia, nepateisina tos tarptautinės apsaugos prašymo. Panas Ambadiuf, aišku, apskundė šį sprendimą, tačiau Luksemburgo teisė nustato, kad jeigu tarptautinės apsaugos prašymas buvo svarstomas paspartos procedūros tvarka, tai skundas į administ, pateiktinas administraciniam teismui yra įmanomas, tačiau terminas yra trumpesnis tokiam praš... skundui pateikti nei paprasta procedūra ir yra tik viena instancija, instancija kuri svarsto tokiu, tokius skundus. Taip pat Luksemburgo teisė nenumato galimybės teikti skundą apskundžiant pagreitintos procedūros taikymą. Masamba Djuf išdėstė e, štai kokius klausimus. Ar visų pirma yra um, tokios nuostos atitinkančios direktyvai ir ar tokia tvarka atitinka galiojančias teisinės nuostas dėl galimybės užtikrinti savo teisų gynimą. Taigi šis asmo kreipėsi į Teisingumo teismą Luksemburgo. Visų pirma, dėl direktyvos. Čia yra nustatyta, kad turi būti galimybė apskūsti e, sprendimą dėl prašymo suteikti prieglopsti. sprendimas taikyti paspartiną procedūrą, ar tai irgi yra sprendimas dėl e, prieglopščio? Panašu, kad analizuojant e, tokį atvejį sprendimas taikytis paspartintą procedūrą taip pat yra vienas iš sprendimų dėl prieglopščio. Taigi kaip teismas interpretavo dabar e, šiuos sprendimus? iš tikrųjų sprendimas taikyti paspartiną procedūrą, tai buvo parengiamasis sprendimas prieš priimant sprendimą patenkinti ir atmesti prieglupščio prašymą. Taigi direktyvoje nėra nustatyta e, prievolė taip pat ir tokiai parengiamai priemoniai taikyti konkrečią aiškę teisės gynimo priemonę, tai yra galimybė apskūsti tokį sprendimą. Tai vienas klausimas dėl to, e, dėl paspartinus procedūros išspręstas. Antras klausimas, ar a, a, buvo laikytasi direktyvos reikalavimu. Ankstesnėse e, bylose teismas jau buvo nusprendęs, kad norint tenkinti tokią sąlygą, kad būtų galimybė apskūsti sprendimą, tai yra ginti savo teises, yra pakankamai garantuota, jeigu yra numatyta galimybė tą sprendimą kažkokiu tai būdu užginčyti, apskūsti. Ir Taip pat buvo nus, teismo nustatyta, kad jeigu yra atmetamas um, um prieglobšio prašymas, tai turi būti pateikti visi argumentai, kodėl taip yra tai padaryta, kad paskui skundą nagrinėjantis teisės galėtų išanalizuoti tuos um, argumentus. Tačiau Luksemburgė, pavyzdžiui, tai, kad ponas Ambadjuf pateikė uh, suklastotą pasą, uh, ir kad vien to pagrindu atitinkama institucija atmetė jo prieglapšio prašymą, jau iš karto aiškiai rodė, kad teismas neturėjo galimybės aiškiai išanalizuoti visos šios, viso šio atvejo faktų. Tad vertinant tą principą, kad turi būti efektyvi galimybė apskusti sprendimą. Teismas nusprendė šiuo atveju, kad nebuvo garantuota šiuo atveju tokia teisės gynimo priemonė Ir pavyzdžiui, kai yra taikoma paspartinta procedūra, nėra įmanoma e, iš esmės išanalizuoti visų argumentų, tarnavusių toje byloje atmesti ar netmesti mm, prieglošio prašymą pirmoje instancijoje. Teismas negali jų išanalizuoti, todėl nėra garantuota, e, taip kaip nusityta direktyvoje, galimybė efektyviai apskusti tą sprendimą. Toliau dar teismas analizavo kitas dvi e, procedūrinės problemas. Tai yra, pavyzdžiui, mm, terminas, per kurį galima pateikti skundą, e, tik tai 15 dienų, tai yra trumpesnis supaprastintos procedūros atveju nei paprastos procedūros atveju. Ir e, buvo keliamas klausimas, ar tokio termino pakanka. Čia jau nacionalinis teisėjas turi analizuoti, ar tuo konkrečiu atveju um, tam konkrečiam asmeniui 15 dienų tas terminas buvo pakankamas laikas, kad jis galėtų apskūsti tą sprendimą. Tai, e, buvo nuspręsta, kad e, norint vis tik tai patenkinti tiek pačių valstybių e, narių interesus, jų, kad jų tarnybos efektyviai galėtų dirbti, bet taip pat, kad būtų galima patenkinti ir priegločio prašymo prašytojų interesus, taip pat vis tik tai gerai yra, kad yra spartesnės procedūros, kad yra trumpesni terminai, taigi tas sutrumpintas laikas iš esmės neprieštarauja e, efektyviai kolektyvaus apskundimo ar teisės gynimo priemonės principui. Taigi, kaip ir viskas būtų gerai, jeigu ta teisė yra, real, būtų realiai garantuota. Ačiū. Paliksim šiek tiek laiko pabaigoje klausimams ir atsakymams, kad jūs galėtumėte atsakyti į jums užduotus klausimus. Dabar perduosiu žodį ponui Serž Bodart. Jis pakalbės apie skirtingą interpretavimą skirtingose valstybėse narėse, kurios veda skirtingo teisinės gynybos interpretavimo. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, gal pateiksiu praktinės informacijos, patikslinsiu skirtingai nei daugelis kitų prelegentų, kurie kalbėjo šiandien. Aš neatstovauju jokiai organizacijai, jokiam institutui, nepristatau ir jokios ataskaitos, taigi tai yra, manau, pranašumas, bet aš tiesiog pasitelksiu savo patirtį, kadangi daug metų um, vadovavau jurisdikcijai, kurios darbas buvo uh, būtent užtikrinti galimybę prieglopšio prašytojams um, užsitikrinti veiksmingą teisinę gynybą savo teisių, taip pat yra apskūsti sprendimus ir aš tikiuosi, kad tai sėkmingai um, mes darėme. Uh, ir reikėjo būtent galvoti apie Um, normų vienodinimo procesą. Mm, tai be to yra ir pagrindas visai sistem, priekločio sistemai tinkamai veikti Europos Sąjungą. Bendrai kalbant apie prieglobstį, aišku, čia visi turėtų turėti gal, vienodas galimybės užsitikrinti savo prašymų patenkinimą, nežiūrint to, kaip kas yra pateikta uh, Kalbant apie e, veiksmingą teisinę teisų gynybą, tai čia principas yra toks. Aišku, 47 hartijos straipsnis, kiekvienas atskiras sprendimas atmesti prieglopščio prašymą gali tapti apeliacijos adresuotos nepriklausomam teismui objektu. Aišku, Europos Sąjungoje įvairiose valstybėse narėse yra daug skirtingų tarnybų, kompetentingų spręsti prieglopščio klausimus, kai kurios yra net specializuotų teismų arba, pavyzdžiui, atskirų teismo skyrių, kur, kurie dirba šiais klausimais. Uh, Pavyzdžiui, aš vienu metu Belgijoje vadovavau 30 teisėjų, kurie um, sprendė prieklopščio klausimus. Tai potencialiai, aišku, 30 skirtingų jurisdikcijų. Ne, ne visuomet lengva, aišku, buvo viską derinti, koordinuoti jų darbą kiek įmanoma um, klausimas yra ypatingai svarbus prieglopščio srityje, nes, na, aišku, teisės normų vienodinimas visur yra labai svarbus. Um, žmogaus teisų gynimo srityje. Tačiau prieglopščio srityje esmė yra kokia, kad uh, viskas labai priklauso nuo to, kaip yra interpretuojama, koks yra interpretavimas. Ir aišku, kai yra interpretavimas, yra tam tikras elementas subjektivumo. Tai aišku, labai viskas priklauso nuo to, kaip pristatomi visi faktai. Aš kaip šios ryties praktikas, galiu pasakyti, kad labai, labai retas yra atvejis, kad prieglapšio prašytas atvyktų jau su kažkokiais konkrečiais apčiuopiamais įrodymais, kad jis savo šalyje buvo persekiojimas. Jeigu iš tikrųjų žmogus jau atvažiuoja su paruoštais įrodymais, iš karto kyla įtarimas netgi, kad galbūt jie yra netikri, kažkas yra negerai, nes labai sunku tokius įrodymus surinkti ir atvežti. Tai labai sunku iš tikrųjų ir, ir be to ir patikrinti, kiek autentiška yra tai, kas mums yra pateikiama, pasakojama. Labai daug kas priklauso, aišku, nuo įtikinimo, patikimumo. Tai yra subjektivumas, aišku, būtent. Arba aš tikiu tuo, kas man yra pasakojama, arba ne. Daug prašymų yra atmet atmetami būtent dėl to. Jūs kalbėte apie labai gražius principus šiandien, tačiau turiu pasakyti, kad iš savo praktinio darbo vis tik tai e, gerus 20 metų dirbau tais klausimais e, kokie yra sprendimai, kokius turėjom priimti, na, dažniausiai būtent neigiamas sprendimas būdavo dėl to, kad netikėdavai tuom žmogum. Uh, prieglopšio srityje tas subjektivumas būtent ir yra jau tame etape, kur nustatai, kiek autentiški yra tie faktai. Ir būtent viskas yra labai subjektivu. Ženevos konvencija sako, kad pabėgėlis tai yra asmuo, kuris baiminasi, kad jis bus persekėjimas, bet baimė tai yra labai subjektivus dalykas. Uh, pažiūrėk, jeigu sakome, kad ta jo baimė yra pagrįsta, bet tai juk irgi yra mūsų asm... vertinimas, subjektivus vertinimas. Taigi iššūkiai. Efektyvi teisės teisų gynyba, kalbant apie teisinės normas, aišku, kaip ir viskas aišku, bet praktiniam gyvenime didžiausias iššūkis užtikrinant efektyviai teisų gynybą yra būtent, kad viskas būtų nuoseklu pirmojo instancijai, kad tas, tai nėra taip akivaizdu, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio ta informacija turi būti nuosekli visų pirma toj pirmo instancija, paskui nuosekliai dėrėti ir tarp visų valstybių narių, bet to dar turi būti nuosekli dėl a, visų administracinių praktikų darbo metodų vienodumo. Yra viena, ar tai būtų per Europos biurą, ar Europos prieglopščio mokymo turinį, ar per Junktinių tautų pabėgėlio komisaro biuro. A, Bet juk teis, teisėjas spręs tos klausimus, taigi labai svarbu, kad uh, kad ne, pakenktumėm prieglopšio sistemos efektyviam veikimui per labai skirtingus nurodymus, kurie atkeliauja iš skirtingų pusių tiem teisėjim, kurie turi priimti sprendimus, realius sprendimus prieglopšio srityje. Aš manau, kad čia tam, kad tos vis, tada ta visa informacija ir tie nurodymai būtų nuoseklus ir vienodi, reikėtų galvoti visų pirma, gal turėti omenyje teisėjo vaidmuo, koks yra. Aišku, visų pirma, reikia, kad visas, vis, visur būtų kokybė užtikrinta, nuo pat pirmo pareigūno, kuris dirba tuo klausimu, iki pat teisėjo, kuri, e, kuris priims sprendimą. Tai reikia formalizuoti visus praktinius elementus susijusius su uh, to atvejo nagrinėjimu jau nuo pat pirmo momento. Ir čia reikėtų kažkaip tai <laughs> išbristi iš tos uh, subjektivumo tironijos e, šioje srityje. Aišku, viskas priklauso ne vien tik tai nuo geros valios, reikia ir tam tikrų minimalių normų, soft law, neprivalomų galbūt teisinių normų. Reikia galvoti obje, apie objektyvius ir subjektyvius prašymo elementus, kuriais, aišku, remtis, remsis kiekvienas sprendimas. Tas formalizavimas yra labai svarbus taip pat ir tam, kad paskui antroje instancijoje būtų galima formalizuoti visus tos modelius, kuriais vadovausis teisėjas. Ir jam irgi bus tuomet daug lengviau kontroliuoti pirminius sprendimus objektyviai. Čia galima, aišku, viską rezimuoti labai paprastų klausimų. Kaip šiandien tai, kas yra praktikoje taikoma, perkelti į teisinę raidę aš čia labai taip Ikonokla... Taip, lab, vaizdžiai pasakysiu, gal jau kas jau tapo tokia fiksuota fraze mūsų ankstesnio mm, teismų pirmininko, kas kontroliuoja teisėją. Aišku, mūsų sistemoje geriausia pirmos instancijos teisėja kontroliuoja aukščiau esantis teisėjas, tai yra pirmos instancijos teisėjų yra aukštesnio teismo teisėjas ar aukščiausio teismo teisėjas. Visose valstybėse taip yra, bent jau hipotetiškai. Ta piramidė yra, yra labai aiški. Yra tik tai viena problema, kad skirtingose srityse tų, vis po piramidę tą teismų yra ir tų piramidžių tokiu būdu yra daug, bet nėra vienos pačios viršutinės. Taigi negali pasakyti, kad yra totali interpretavimo kontrolė užtikrinta, nes bet kokiu atveju tai yra tas teisėjas, kuris galų galę nusprendžia. Aišku, viskas labai priklauso nuo administracijos, tų atitinkamų struktūrų darbo kokybės, po to įlemia ir teismų darbo kokybę, bet bet kokiu atveju būtent ta, ta dimensija, apie kurią aš taip štik pakalbėjau, būtent yra labai svarbi šiame bendrame darbe. Ačiū pirmininkė. Now, uh, we... Labai ačiū. Dabar išklausysime daktarą Neilą Fazoną. Jis kalbės apie de facto problemas praktinės problemas susijusias su teisė veiksminga teisinę gynybą, taip pat apie ES direktyvas. Good afternoon. And first I'd like to thank the Libe. Labadiena. Pirmiausia, čia padėkoti Libe komitetui už tai, kad pakvietė čia dalyvauti. Tai yra labai svarbus klausimas, labai svarbus e, Europos Sąjungai. Mes kaip teisininkai ir NVO dirbantis su prieglaušio prašytojais ir e, imigrantais. E, E, matome, kiek, kad yra labai daug potencialo, bet taip pat ir labai daug rizikos potencialas vykdyti žmogaus teisės, bet taip pat ir rizika, kad prieglopstis ES yra suprantamas kaip saugumas, kaip sienų tvarkymas ir, ir kaip jisai yra vis, jo vis labiau bijoma yra labai svarbu kalbėti į, apie teisę į veiksmingą teisinę gynybą, apie priemonės, kurios tam skirtos, bet taip pat labai svarbu kartais atsitraukti nuo techninių e, kalbų ir pagalvoti apie tai, kaip praktiškai yra taikomos šitos direktyvos e, ir kokią įtaką jos daro prieklaušės siekėjams, pabėgėliams ir žmonėms, kurie su jais dirba. Norėčiau paklausti, ką. Kada yra svarbiausia teisė veiksminga teisinė gynyba ir kokios yra problemos ją užtikrinant? Tarptautinėme žmogaus teisų kontekste šita teisė yra apibriešta taip, kad um, tai yra teisė užtikrinti žmogaus teisės ir laisvės e, bet kokioje e, aplinkoje, teisinėje aplinkoje. Yra nustatyti kriterijai, kuriuos mes visi žinome, kad tokia teisinė gynyba turi būti greita, e, efektyvi teisinė ir praktinė prasme, prieinama, nešališka, nepriklausoma, įgyvendinama ir turėtų e, vesti į mm, žmogaus teisų užtikrinimą. Iš Europos perspektyvos e, šita teisė yra reglamentuojama pagrindinių teisų hartijos 47 straipsnėje e, pagal teisingumo teismo supratimą tai yra vienas svarbiausių E, pagrindinių nuostatų, e, kurie taip pat yra nustatyti ir Europos žmogaus teisų ir e, pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsnyje. Europos Sąjunga taip pat prisidėjo, įsijungė prie konvencijos, prisijungė prie konvencijos ir dar labiau sustiprino šitą teisę. Dabar pateikime scenarių, kuris pateikime e, visą bendrą vaizdą. Teisė į veiksmingą teisinę gynybą yra, šitas terminas yra naudojamas pačioje procedūroje. Procedūrų direktyvos penktame e, skyriuje yra kalbama apie tai, kad valstybės narės turi užtikrinti teisę veiksmingą teisinę gynybą e, su to žmogu prieš teismą. Taip pat tenai e, nustatomi terminai, per kiek laiko priimti pirmos instancijos ir antros instancijos sprendimus. Kaip žinote, dabar vyksta e, diskusijos dėl pakeitimo šios direktyvos, bet e, kol kas šitų komisijos pasiūlymų aš nenagrinėsiu. Procedūrų direktyvoje yra for, konkreti formuluotė apie teisę į veiksmingą teisinę gynybą. ir ten nurodoma, ko turi imtis pabėgėliai, kurie prieglošio prašytojai, kurie nori gauti prieglopstį. Labai, labai svarbu užtikrinti teisę apskūsti atitinkamus sprendimus E, problemos gali kilti e, labai anksti, netgi prieš tai, kai leidžiama žmogui įvažiuoti į, į šalį. Sprendimas neleisti padėtis prie sienų yra labai mm, bloga, taip pat ir prie mm, bendros, bendras pasienio tikrinimas, Frontexo darbas irgi yra labai svarbu šiame kontekste, kada nėra pakankamai įtraukiamas NVO ir, ir, ir teisininkai, kaip mes galime kalbėti iš viso apie tokią ta, teisę. E, prieimimo direktyva yra techniškai taikoma e, pabėgėliams, bet labai svarbu e, vis tiek užtikrinti teisinę gynybą. Sulaikimas nedraudžiamas, bet pagal trečią dalį valstybės narės gali nuspręsti dėl atmetimo sąlygų. Pagal penktą straipsnį yra nurodoma, kaip galima apskūsti šitą sprendimą. Kokia informacija yra teikiama pagal direktyvą? Ar jie žino apie tai, kaip galima apšaukti, e, kaip galima apskūsti sprendimą, kokia kalba buvo naudojama jiems pateikiant informaciją. Standartinė frazė yra ta direktyvose, kad tokia kalba, kurią manoma, kad e, asmuo supras, bet tai yra tik tai tuščia frazė. Neaišku, ar visada jisai gaus, ar visada informacija pateikiama raštu ir tomis kalbomis, kurią jisai supranta. O be to dar yra labai daug žmonių, kurie yra neraštingi, o, arba tiesiog nesupranta tos kalbos, kuri manoma, kad jie supranta. sulaikimas yra savaime jau izolacija. Ir kalbant apie teisę veiksmingą teisinę gynybą, izoliuotas asmuo turi žinoti, ko, kokias teisės jisai turi sulaikymo centre, kiek gali į tą centrą kreiptis NVO arba teisininkai, ar jisai gali kreiptis dėl asmeninių teisinių paslaugų, e, kaip tarkim, nepilnamedis ar, ar afganė moteris, kuri nemoka e, skaityti, gali pasinaudoti savo, savo teisėmis ir, ir, ir teisę į gynybą. Nepilnamečiai ir pažydžiami žmonės decisions imply release. Šitie sprendimai reiškia, pavyzdžiui, palidimą iš sulaikymo arba specializuotas e, palaikymo paslaugas. Ir tuomet e, ir labai svarbu kartais ieškoti kažkokių tai priemonių prieš e, nesažininkus sprendimus. Nevyriausybinės organizacijos ir teisininkai dažnai susiduria su tokiais iššūkiais, kai jie mėgina padėti pabėgėliams ir prašintis prieglupščio. Iš tikrųjų, procedūros nenumato per daug e, pagal galimybių, o veikiau suteikia viską, palieka viską spręsti valdžios institucijoms. Mm, tokiom sąlygom e, apeliuoti, pateikti apeliacijas yra gana sudėtinga ir tai be abejo labai erzina. E, mes kalbame, pažiūrėjau, apie tai, kad vėlgi dauguma dokumentų turėtų būti suteikiami ta kalba, kurią mm, teikėjai turėtų daugiau mažiau suprasti, tačiau būtent toks paviršutiniškas požiūris į kalbas gali e, sutrukdyti pateikti apeliacijas e, iš esmės. E, dažnai papildoma informacija, tokia kaip kilmės šalies, autentiškumo klausimai ir panašiai lieka ne iki galo išnagrinėti. Specifinėme kontekste ir labai svarbu pabrėžti, kaip svarbus yra reikalavimas, kad apeliacijų procedūra turėtų automatiškai pristabdyti bet kokius kitus sprendimus. Uh, E, e, prieglapščio prašytojas, kurio prašymas yra atmestas iš pradžių, e, per visą apeliacijos procesą turėtų likti saugus ir, apsa, ir jam neturėtų būti taikomos jokios priemonės, kadangi kitaip mes rizikuojame, kad tas paraškos prašytojas, paraškos teikėjas gali patirti žmogus teisų pažeidimų. E, vėlgi, daugeliu atveju panašių problemų iškyla ir Dublino numatytos e, perdavimo iš vienos valstybės kitai e, procese, kadangi iš tikrųjų kyla tam tikro bejonio, ar šis reikalavimas yra pakankamai efektingas. Akivaizdu, kad e, Dublino apeliacijos e, procedūroje numatytas išaldymo e, efektas ne visada automatiškai yra taikomas, o tik tais atvejais, kad nacionalinė teisė leisė tokias prielaidas. Ir vėlgi dabar suvokdami, kad kai kurios valstybės narės nebūtinai taiko net ir esminius žmogaus teisų standartus pabėgėliams, E, turėtumėm ieškoti e, Dublino procese tam tikrų procedūrų, kuris leistų švelninti pasiekmes. E, tame pačiame kontekste mes galime irgi kelti anksčiau iškeltus klausimus, kaip E, asmenys, kurie turėtų būti, pavyzdžiui, gražinami pagal Dublino mechanizmą, gali kažkokiais tai būti išprotestuoti prieš tokį sprendimą. Ar e, jie tikrai turi sąlygų surasti teisininką, kuris galėtų padėti e, užprotestuoti ir kažkaip tai ieškoti kompensacinių priemonių. E, daugeliu atveju e, priekašio prašytojai sulaikomi e, oro uostuose arba labai nuošaliuose centruose ir ten jie laukia perdavimo. Taigi, kaip tokiais atvejais galim pritaikyti kažkokias švelninės procedūras? E, per trumpą laiką, kurį mes turime E, aš pamėginau apžvelgti labai trumpą e, sąrašą įvairiausių scenarijų ir įvairiausių problemų, su kuriuoms sudarė prieglūšio prašytojai. Norėdamas pabrėžti, kad e, veiksmingų švelninčių priemonių paieška neturėtų būti apribota tuo, tuo siauru kontekstu, kuriame gali veikti prieglūšio prašytojai. Turime žvelgti daug plačiau. Be abejo, yra ir kitų sričių, kur tiek apsaugos gavėjai, tiek prieglaučio prašytojai taip pat turėtų turėti teisę pasinaudoti įvairiausiams švelninančiams priemonėms, pavyzdžiui, e, mėginant sujungti šeimas arba siekiant užtikrinti tam tikras savo teisės laisvas. Tačiau vėlgi, stengdamasis kalbėti trumpai, aš šitų dalykų nebenagrinėsiu. Taigi, aš manau, kad reikėtų ne vien tik kalbėti apie problemas, bet ir ieškoti galimų sprendimų. Pirmiausiai, e, kaip praktiko akimis, taip pat e, NVO atstovo akimis. Taigi pirmiausia, kai mes kalbame apie bendrosius kriterijus, kurie e, susiję su e, veiksmingų švelninčių priemonių paieška, e, e, turime pabrėžti horizontalius e, klausimus, kurie iškyla šiame kontekste. Visų pirma, tai turėtų būti protingai panaudoti egzistuojantis finansavimo mechanizmai ir e, pas, turėtų būti pasinaudojama e, egzistuojančiamis e, partnerystėmis su nevyriausybinėmis organizacijomis ir tokiu būdu turėtų būti skaidri, užtikrintama visa reikiama informacija, nėra jokių priežasčių nesuteikti informacijos priekusio prašytėms apie visas jų teisės laisvės, taip pat turėtų būti pateikta visa medžiaga, kurio galėtų pasinaudoti prieglus prieglopšio prašytojai. Na ir e, čia kalbame ne vien tik apie tam tikrą e, siauro kontekstą, e, bet taip pat ir apie Dublino procedūras, perdavimo procedūras ir daugelį kitų. Toliau įvairiausios procedūros, kvazi teisminės, teisminės ar kitokio pobūdžio procedūros, jos turėtų būti aiškiai įvertintos ir taip pat gebėjimų stiprinimo veikla taip pat neturėtų būti apribota tik tai valdžios institucijoms, bet turėtų apimti platesnį e, e, klientų ratą. Ačiū. E, aš tikiuosi, kad žmonės dar vėliau, sesijos pabaigoje turės jums klausimų, o dabar nebedelsdama noriu perti žodį ponui Manher. Jis taip pat kalbės šiek tiek apie praktinius aspektus. Daugiausiai apžvelgs pasienio padėtį ir sulaikymus jūroje. Taigi labai gerai iš tikrųjų išgirsti tam tikros patirties iš praktikos. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mane. Aš tiesą sakant parengiau uh, skaidruolės uh, PowerPoint'o pavydalu, nežinau, ar jau parengta aparatūra. Uh, matau, kad taip, ačiū. Norėčiau pakalbėti šiek tiek apie kitokią temą, tačiau ji taip pat susijusi su um, veiksmingomis uh, priemonėmis arba teisinė gynyba. Uh, E, būtent norėčiau pakalbėti apie jūrų sienų kontrolę ir e, šiais atvejais e, atsivėjančias galimybės kreiptis dėl prieglopščio. Be abejo, ES šio klausimo vis dar e, vaidina labai svarbu vaidmenį ir kyla klausimas, kiek e, Europos e, teisė dėl sienų apsaugos ir dėl prieglobščio steikimo taikytina jūrų sienų apsaugos atveju. Be abejo, šis klausimas gan slidus, parlamentas jau nekartą nagrinėjo šią temą, tačiau visi turbūt sutiks, kad kol kas tinkamų, primtinų sprendimų nebuvo. Buvo tam tikrų poslinkių, po to, kai praeitais metais taryba priemė savo sprendimą dėl Frontexo vadovavimo jūrinių operacijų. Taip pat teisingumo teisme netaip seniai buvo nagrinėta, nagrinėtos procedūros. Na ir dabar galų galę parlamente dar svarstomas pasiūlymas pakeisti Šengeno sienų kodeksą, kuriame taip pat būtų tam tikrų nuostatų dėl e, jungtinių sienų kontrolės operacijų su trečiosiomis šalimis. E, tačiau aš dabar išgirdau E, iš savo kolegų, kad e, kai kurius klausimas iš tikrųjų nebūtų taip jau sudėtingai spręsti teisinių požiūrių. E, Juolab, kad paskutinis e, pasiūlymas dėl Šengeno sienų kodekso pakeitimo iš tikrųjų atveria dabar puikių galimybių e, imtis reikiamų priemonių. Taigi, apie ką aš iš tikrųjų kalbu? Kur, mano akimis, yra pagrindinės problemos? kuris reikėtų spręsti. Pirmiausia, tai procedūriniai standartai, e, kokios procedūrinės, procedūrinės garantijos yra susijusios su sienų kontrolė, taip pat kaip užtikrinti skaidrumą sienų kontrolės procedūroje. Na ir e, jeigu reikia patikslinti kažką, tai, tai aš manau, kad na, Italijos e, pavyzdys, kada būdavo tiesiog neįsileidžiami tam tikri laivai, jie buvo nukreipiami atgal. E, E, pavyzdžiui, siunčiame atgal tą pačią Libiją, iš kuriuose bandė bėgti ir panašiai. E, iš tikrųjų, tai yra puikia iliustracija, nes neteisingumo teismas kaip tik tai nagrinėjo bylą. Iš bylų, kur buvo padata į teismą Italiją, Hirsi prieš Italiją byla. E, galima kalbėti apie E, tai, kad 2009 metais e, šitie Italijos veiksmai buvo pristabdyti dėl įvykusios Libijos krizės, tačiau be abejo yra ir kitų problemų susijusių su, su jūrų sieno kontrolė, pavyzdžiui, Ispanija, kitos pietų valstybės turi tam tikros patirties. E, kai kada mėginama šias problemas spręsti, sudarant dvišalės sutartis su Šiaurės Afrikos um, valstybėmis, tačiau kai kuriais atvejais ne visiškai net ir yra aišku, koks yra teisinis pagrindas atlikti vieną ar kitokią e, sienos kontrolės procedūrą. E, taigi mes manytumėm, kad e, Briuselis taip pat neturėtų užmerkti akių ir turėtų stebėti, kas vis tik tai rašyta tose sutartyse su trečiosiomis šalimis. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie procedūrinius standartus ir kaip taryba nusprendė išspręsti šį klausimą, e, šią problemą susijusią su asmenimis, kurie perimami jūroje. Kaip jau sakiau, sprendimas dabar e, yra pateiktas teisingumo teismui įvertinimui, E, dokumentų paketas buvo patiktas prieš maždaug pusantrų metų, taigi labai tikėtina, kad netrukus Teisingumo teismas paskelbs savo sprendimą. E, tarybos sprendime yra pirmiausiai kalbam apie tai, kad jūrų operacijų metu turim laikytis jūrų teisės. Tačiau taip pat e, yra numatytos e, tam tikros priemonės, kuris jūs matote čia šitame sąraše, e, būtent kokiu priemonė galima imtis prieš laivus, įtariamus laivus. Tai yra galima atlikti laivų inspektavimą, galima apklausinėti ir sulaikyti netgi asmenys, kurie aptinkami tuose laivuose, galima siūsti juos atgal į kilmės šalį, galima migrantus, kurie yra laivuose, nukreipti į trečiasias šalis. Na ir vėlgi, jeigu kalbėsime apie procedūrinės garantijas, e, kuriomis galėtų pasinaudoti migrantai. E, būtent tarybos sprendime tokių garantijų apskaitai neaptiksite, kadangi viskas susijęs su e, jūrų stebėsena, su jūrų priežiūra. E, e, ir ten taikoma šiandieno sienų kodeksas. Kita vertus, e, sienų kodeksas labai aiškiai apibrėžia, e, e, kam galima e, uždrausti įvažiuoti į valstybės. Ir tuomet jau, aišku, esama tam tikrų e, procedūrinių garantijų. Tačiau tai būtų savočkas, na, tokio kūrybingo įstatymo taikymo, tai yra ten, ten kur patogu e, pavyzdys. E, Ir iš tikrųjų, jeigu mes kalbėsime apie tam tikrus asmenis, asmenų patikrinimus ir panašiai, automatiškai turėtume traktuoti tai kaip pasienio patikrinimą, o ne kaip kažkokį tai stebėjimą jūroje ar panašiai. Ir be abejo, tuomet turėtų galioti tos procedūros, e, procedūrinės garantijos, kurios susijusios su um, svarstymais, ar asmenys įleisti į šalį ar ne. E, Juolap, jeigu mes kalbėsime apie galimą e, asmenų e, areštavimą ar panašiai, tai vėlgi kyla klausimas, ar iš tikrųjų šiandienų sienų kodeksas su, numato sąlygas, numato galimybę areštuoti asmenys, sulaikyti juos ir panašiai. Manau, kad šitie dalykai turėtų būti reglamentuojami tik peržiūrint šiandieno sienų kodeksą tiek ir dabar rengiant gražinimo direktyvos naują versiją. Na ir tai leidžia man uh, pereiti prie pirmosios na, rekomendacijos ar klausimo, kaip mes tai pavadinsime. E, klausimas yra, ar jūrų sienos apsaugos operacijos turėtų būti klasifikuojamas pagal ES teisę kaip sienų priežiūros arba stebėjimo procedūros, tai yra e, tokios procedūros, kuriuose nenumati procedūriniai saugikliai. E, E, ar vis tik tai, tai jau turėtų būti traktuojama kaip e, pasienio patikinimo procedūros. E, parlamentas matyt turės atsakyti šį klausimą, tuo pačiu tikslindamas ne vieną procedūrą Šengeno sienų kodekse tam, kad procedūros, kurios taikomos e, šiaip jau pasienyje, tikrinant asmenys, sakysime, leidžiant arba neleidžiant į šalį, kad šitie dalykai taip pat būtų išplėsti ir e, jūrų sienų atveju. E, mano antra rekomendacija, ir aš po jos matyt tuo ir baigsiu, yra susijęs su susitarimų dėl sienų kontrolės e, savoškos slaptumo. Pavyzdžiui, Ispanija yra sudariusi panašią sutartį su, jei neklystu, šešiom, septyniom Afrikos valstybėm. E, Italija su Libija yra sudariusi keletą protokolų dėl jungtinių sienos kontrolės operacijų. E, taip pat neseniai plūstelėjus srautų iš Tuniso, Italija su Tunisu taip pat pasirašė atskirą sutartį. Na, Ir vėlgi ten numatyta, kad taip visi asmenys pasiekia Italiją, iškantus turėtų e, gauti humanitarinę pagalbą, tačiau kita vertus e, taip pat e, ten yra toksai punktas, kad Tunisas įsipareigoja priimti atgal e, išsiunčiamus šitos migrantus Na, ir tą progą mainais Italija padovanojo Tunisui keletą e, laivų, sienų kontrolės laivų ir taip pat tam tikros sausumos technikos. E, Taigi ir šiuose sutarimuose, ir sutarimuose, kuriuos Ispanija sudarė su Afrikos šalimis, e, reikėtų vis tik tai e, gerai patikrinti visas procedūras. E, manau, kad Europą turėtų pasidomėti, kas iš tikrųjų yra, kokios nuostatos yra šiuose dokumentuose. Ir mančiau, kad E, e, ateityje sudarinėjant panašias sutartis reikėtų tik tai šių dokumentų projektus pateikti išnagrinėti Europos komisijai, kad jinai palygintų, ar jie tikrai tinka šiandieno e, sienų kodeksą, ar jūrinės sienų tikrinimo procedūros yra palyginamas su susumasienų kontrolės procedūromis. E, Na ir mm, manau, kad e, ateityje reikėtų galvoti apskritai apie sienų kontrolę kaip po tokią, tiek, tiek jūrų, tiek susumos sienų. Ir e, visos apibrieštis, tiek, sienų, tiek pasienio patikrinimai, tiek e, sienų kontrolė, tiek panašiai, visą tai turėtų būti suderinta, taikoma platesnėme kontekste. Na ir komisija be abejo turėtų e, tvirtinti tokius dokumentus. Tai būtų bent jau, jeigu negatas problemų sprendimas, tai kažkoks tai pirmasis žingsnis teigiamesnio sprendimo linkme. Na ir e, toliau, kadangi vėlgi e, mano pasakymas labai trumpas, tai aš esu parengęs išsamesnį komentarą, kurį išdaliname komitetui, taip pat mūsų tinklalapyje yra išsamesnė medžiaga šio klausimu. E, ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Ačiū už Jūsų pasiūlymus, už Jūsų rekomendacijas. E, mums kaip teisės aktų leidėjams. Iš tikrųjų labai svarbu peržiūrėti valstybių narių dvišalių sustarimų su trečiosiomis šalimis. Taip pat turint galvoje tą, ką sakė ponas Fauzon, labai svarbu, kuriant teisės aktus, atsižvelgti tai, kas yra už tų žodžių, už tų nuostatų, kaip tikrovėje bus tos nuostatos įgyvendinamos ir ar bus įgyvendinamos. Taigi dabar turime penkias minutės užduoti klausimams, prašom. Pone Busutėlį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kalbėtojams ir juos pasveikinti už labai įdomius pristatymus. Norėčiau užduoti klausimą paskutiniam kalbėtojui. Jūs sakote, argumentuojate, kad jūroje vis dar reikia įgyvendinti šitą principą teisė teisinga teisinė gynyba. Tai yra teisingai, nes visose, visais atvejais žmogaus teisė į prieglopsti turi būti įgyvendinta. Bet Čia mes šnekame apie baudžiamą teisę, apie priekybą žmonėmis, apie kitus nusikaltimus. Ir tada, kai yra mm, sugaunama ta valtelė ir ji priimama, iš principo mes remiame priekybą žmonėmis. Klausimas toks. Aš pilnai pritariu, kad reikia suteikti teisę į prieglopsti tam, kurios jo reikia, bet nereikėtų tą teisę užtikrinti taip, kad mes taptumėm bendrininkai toje nusikalstamoje veikloje. Viena vertus yra, kai asmuo atvyksta į oro uostą ir prašo prieglopščio ir yra jam jisai suteikiamas, o visiškai kitas reikalas, kai mes im, nus, į nusikalstamą veiklą įsitraukėme, priimdami tuos jūrą atplaukusius žmonės. Būtent mm, norėjau užduoti tokį klausimą. Visiškai pritariu, ponia, bus sutili, tai yra didelė dilema. Aš kalbu kaip teisininkas, o jūs kaip politikas, kuris susiduria su šitą problemą, kaip teisininkas galėčiau užduoti tokį klausimą. Kaip manote, ar teisingai, ar teisinga prie jūrų sienos daryti taip, kaip nedarytumėte prie jokios kitos sienos? Ar teisinga būtų sustabdyti žmonės, patikrinti dokumentus, išsiųsti juos atgal, nepasiūlius jokių procedūrinių garantijų? Uh, ar reikia taikyti tokias griežtas taisyklės, kokios nustatytos Šengeno sienų kodekse. Man atrodo, kad teisingumo teismas taip pat žvelgtų į Šengeno sienų kodeksą. Jeigu turite laikytis tam tikrų e, taisyklių, prie sienos ir nusprendžiate, kad sieną pastumsime porą kilometrų ir nebereikės laikytis šitų taisyklių, tada man atrodo, kad čia kyla labai didelė problema, teisinė problema. Ką tada daryti su tai žmonėm? Ar juos reikia išsiųsti atgal? Ar priimti į ES teritoriją ir pradėti prieglopšio procedūras? I have no solution for your negaliu atsakyti jūsų klausimą, neturiu sprendimo šiai dilemai. Aš tiesiog pateikiu perspektyvą iš žmogaus teisų e, pusės ir iš ES teisino pusės. Man atrodo, kad taip pat naudinga pastebėti, kad prieglapšio prašytojai e, ne tik tai jūra neteisė tai kerta sieną, bet taip pat ir sausumos sienas kartais e, kerta neteisėtai, kartais netgi keletą kartų ir teritorijoje būna neturėdami dokumentų, bet mes tokiu atveju nekvestionuojame, ar jiems galima pradėti prieglaušio procedūrą ar ne. Bet paprastai. E, Prieglošio prašytojai visada neteisėtai įvažiuos į šalį, nes daugiausiai dažniausiai neįmanoma jiems e, teisėtai atvažiuoti į ES. Pavyzdžiui, somaliečiui praktiškai neįmanoma, ar Afga, afganui, iraniečiui, jiems labai sudėtinga teisėtai įvažiuoti į ES teritoriją. Mes suprantame, kad tada, kai jie įvažiuoja ES ir paprašo prieglopšio, tada mes turime pradėti procedūrą. Taigi, kelti šitą dilemą tai nėra sprendimas, nes tie žmon, to žmonės tada nustumėme į situaciją, kurioje nori, nenori, jų žmogus teisės bus pažįstos. Ar yra daugiau klausimų? Kągi tada dėkoju kalbėtojams. Taip pat pradėsime antrą, e, antrą šio, šio popiečio sesiją. Kalbėsime apie sulaikymą. Dėkoju svečiams, dėkoju visiems klaususiems. Bueno, vamos sin solución de continuidad, vamos a. Taigi, nedelsdami, tęskime mūsų posėdį. Ir ryte ir po pietų kalbame apie labai svarbus dalykus, tam, kad čia Europos parlamente iškeltume svarbiausias problemas, apie kurias turi spręsti taryba, kuri, kuria pirmininkauja dabar Lenkija ir mes Europos parlamentas, taigi mums reikia greitų sprendimų prieglapšio srityje. Iš karto perduosiu žodį poniai Tiniai, tinai Aketopft. Man labai sunku, praktiškai neįmanoma ištarti. Ji yra Europos tarybos parlamentinės asamblėjos migracijos pabėgėlių ir gyventojų komiteto narė. Prašom. Grazie. Thank you. Uh, Aketo. Ačiū. Žinau, kad mano pavardė labai sunkiai ištariama net švediškai. Labai dėkoju, kad Europos tarybos parlamentinė asamblėja buvo pakviesta e, čia dalyvauti ir kreiptis jūs tokių svarbių klausimų, kuris mums yra svarbus visiems, nes ne tik tai ES nariams, šalims narėms. Dėl trijų priežasčių man tai labai svarbu. Pirmiausia, todėl, kad aš esu ad hoc asamblėjos komiteto narė. Šitas komitetas dirba su sulaikymais ir mes Lampedusoje e, prie Sirijos sienos buvome ir kitose karštose taškuose. Antroji priežastis, todėl, kad sulaikimas e, būtent nelegalių migrantų ir pabėgėlių yra vienas iš svarbiausių mūsų asamblėjos klausimų. Ir trečias, trečia priežastis yra tai, kad Europos taryboje yra įvairiausių standartų ir taisyklių, kurios reglamentuoja sulaikymą ir jos yra taikomos ir ES, ir visoje Europos tarybos e, šeimoje. Taigi labai svarbu e, nustatyti trūkumus, tai e, daro ir teisingumo teismas ir vairiausi komitetai. E, nelegalių migrantų sulaikimas ir prieglošio prašytojų sulaikimas labai stipriai padidėjo. Junktinėje karalystėje net dešimt kartų padidėjo sulaikimai nuo 90-mečio, nuo, nuo, 10 nuo 700 iki 1700 maždaug padidėjo dešimt kartų sulaikimas taikomas daug dažniau ne tik todėl, kad daugiau dabar plūsta imigrantų, bet ir todėl, kad valstybės dažniau nusprendžia sulaikyti tuos asmenys ir ilgesnį laiką juos laikyti sulaikytus. E, direktyva, kuri nustato šešis mėnesius per atėsiamus iki 18 mėnesių sulaikymo, padarė šitą situaciją dar, dar labiau e, įmanoma dabar galima ilgiau laikyti asmenis sulaikytus. Kartais mes kaip politikai viską dar labiau sukomplikuojame. Nors dažniausiai reikia tik užduoti savo klausimą, ar būtina tiek daug žmonių įkalinti, sulaikyti ir dar be to tokiam ilgam laikui. Atsakymas turėtų būti paprastas. Nes net pagal tarptautinę teisę yra aišku, kad sulaikimas turėtų būti paskutinė priemonė. Ne pirma, ne antra, bet būtent paskutinė. Pagal 51 pabėgėlių konvenciją e, pabėgėliai neturėtų būti sulaikomi e, ta, tuo pagrindu, kad jie neteisėtai pateko į šalį arba kad prašo prieglopščio. Reikia nepamiršti, kad tokie sulaikyti asmenys nepadarė jokio nusikaltimo. Jie laikomi dažnai labai blogose sąlygose, blogesnėse negu nusikalteliai. Taigi, ponios ir ponai, patarius tokią įžangą, norėčiau pateikti tris pagrindinius principus sulaikymo kuriuos nustatė Europos tarybos parlamentinės asamblėjos migracijos papėgėlių gyventojų komiteto narė. Taigi, sulaikimas turėtų būti pagrindinė priemonė. Pirmiausia, reikėtų surasti alternatyvų sulaikimui prieš nusprendžiant, ar sulaikimas visgi yra tinkamas. Jeigu visgi nusprendžiama sulaikyti, tada reikia laikytis tartutinės teisės, kuri griežtai apriboja atvejus, kada galima sulaikyti asmenį. Na, žinoma, ir tarptautinė teisė yra truputį per mažai aiškumo šioje srityje. Ir trečias dalykas, jeigu asmuo yra sulaikimas, jisai turi būti laikomas tinkamuose sąlygose, jis turi gauti tinkamą pagalbą. Tikiuosi, kad kiti kalbėtojai dar labiau įsigilins į sulaikymo alternatyvas, nors šito klausimu reikia dar daugiau im, išaiškinimo. Tačiau aš dar padary, pasakysiu keletą aiškių dalykų apie alternatyvas. alternatyvos visų pirmiausia yra daug pigesnės. Pavyzdžiui, Kanadoje 12-15 Kanados dolerių e, kainuoja kitos priemonės, o sulaikymas 125 dolerius. Bet čia kalbame ne tik tai apie ekonomiką, bet ir apie e, humaniškumą. E, nes iš tikrųjų psichologinė žala padaryta dažniausiai yra daug didesnė. Labai įdomu pažymėti, kad Soholmo programoje kalbama apie tai, kad reikia ieškoti alternatyvų sulaikymui, bet čia kalbama apie alternatyvas E, įkalintiems asmenims, o ne alternatyvas e, pabėgėliams ar prieglopšio prašytojams. Ir vėl atrodo, kad mes blogiau elgiame su tai žmonėmis, kurie nepadarė jokio nusikaltimo, tiesiog nori patekti į šalį, kurie bus neskriaudžiami. Su jais blogiau elgiamės negu su nusikalteliais. Taigi visgi, jeigu sulaikimas yra vienintelė galimybė, tada reikia laikytis tarptautinės teisės. Bet tai tikrai nėra panacėja ir reikia daug didesnio išaiškinimo. Sulaikimas gali būti naudojamas tik tai, tik tai siekiant deportuoti arba užkirsti kelią neteisėtam per, e, sienos peržengimui. Tam, kad sulaikimas būtų teisėtas, jis turi būti būtinas asmuo, kuris turi pakankamai lėšų, e, gali, turi, turi kur gyventi, iš principo gali būti suimtas pagal konvenciją. Pavyzdžiui, jisai gali būti sulaikomas tam, kad būtų deportuojamas. Ir netgi mano pačios šalyje taip yra daroma. Deportacija yra kaip ir pagrindas sulaikyti. Reikia atsižvelgti taip pat ir žmogau, Europos žmogaus teisų teismo mm, precedentų teisę. 2004-2005 metais mes kalbėjome apie netikėtus, neteisėtų migrantų ir pabėgėlių antplūdžius, o dabar mes jau žinome, kad galime tikėtis tokių antplūdžių. Tikrai mes nesitikėjome arabų pavasario ir tų antplūdžių, bet tie skaičiai nėra tokie jau skirtingi nuo tų skaičių, kuriuos mes anksčiau Europoje žmonių priimdavome. Taigi mes turime būti pasirengę tokiems antplūdžiams ir pasiruošti prieimimui ir tinkamam sulaikymui. Sugražinimo direktyvoje yra nuostatai dėl laikymo ir prieimimo, ir priverstinio sugražinimo, tačiau jie nėra pakankamai tikslus, kad asmuo žinotų, kas jo laukia. Būtent todėl asamblėja pateikė penkias pagrindinius pagrind, pagrind, minimalius standartus. Ministrai buvo paprašyti e, sukurti ES standartus skirtus e, neteisėtų migrantų laikymui ir prieimimui. Čia yra vienas iš didžiausių pasiekimų Europos tarybos šioje srityje. Taigi apibendrinsiu kaip par, Europos tarybos parlamentinės asamblėjos narė. Galbūt šiek tiek pasikartosiu. Susilaikimas, sulaikimas. Susilaikimas turi būti paskutinė priemonė. Mes būtina priemonė, tik tai būtinumo atveju, bet turime suprasti, kas tas būtinumas. Ir sulaikimas turi būti proporcingas tikslui. Reikia ieškoti balanso tarp valstybės interesų ir asmens laisvės. Turint galvoje šitos du pagrindinius tikslus, galiu pasakyti, kad privalomas sulaikimas pažeidžia abu iš šių principų. Ponios ir ponai, reikia ieškoti alternatyvų sulaikymui ir žinokime, kad jeigu sulaikysime asmenys dėl tokių priežasčių, jos turime sulaikyti humaniškose sąlygose. Ir tikrai pirmiausia galvokime apie tai, kad nereikia sulaikyti žmonių, kurie turi teisę būti laisvi. Pirmininkas, ačiū, labai ačiū, mes tikrai labai džiaugiamės girdėdami parlamente tai, ką jūs pasakėte, nes tiesiog yra absoliučiai akivaizdu, kad negalima suimti ar sulaikyti nieko, ne vieno žmogaus, kuris kovoja dėl laisvės, už laisvę, atvyko į Europą ir staiga tampa kaliniu. Tai negali būti toleruojama pagal jokį europietišką principą ir labai gerai, kad jūs Europos taryboje ir čia šiandien Bruselėje mums tai pakartojote. Be to yra labai svarbu dar viena mintis, kurią jūs išreiškite. Būtent apie alternatyvas. Žinoma, turi būti alternatyvų sulaikymui. Ir tos alternatyvos yra daug pigesnės. Jau mes senai bandome įtikinti ES valstybių narių, E, vyriausybės, kad iš tikrųjų daug pigiau yra įsileisti tos žmonės į darbo rinką, negu laikyti juos kalėjimuose. Taigi, čia mes palėtėme pačią klausimo esmę. Jūs labai teisingai visus akcentus sudėliojate. O dabar perduosiu žodį poniai Marijai Teresai Hilbaso. Jie yra Newcastle teisės mokyklos daktaro mokslinio laipsnio tyriamųjų studijų direktorė. Daktarė, žodis jums. Muchas gracias. Good afternoon. Labas vakaras. It is my pleasure to address this parliament again. Dėkuoju šią galimybę vėl kreiptis į parlamentą. Šį kartą jau visai iš kitokio požiūrio taško, tačiau tikrai labai svarbiu momentu, kai mm, įsigaliojus Lisabono sutarčiai, mes dabar įgyjame, įgyjote labai svarbių teisinių galių ir parlamentas turi galimybę daug aktyviau imtis tų klausimų sprendimo, kurios galėjo anksčiau spręsti daug pasyviau tik tai prieglapšio pakete pirmajame. Aš kalbėsiu apie keletą labai konkrečių dalykų, aš nesileisiu į recast, peržiūrėto pas, peržiūros e, pasiūlymo elementus, ai, taip pat Amnesty International, Europos tarybos pabėgėlių ir tremtinių taryba bei Junktinių tautų pabėgėlių komisaro biuro atstovai jau aptarė daugelį tų klausimų. Aš gal paliesiu tokius mm, smulkesnius, netaip aiškiai matomus, bet labai svarbius klausimus. Tai yra teisiniai principai, kurie yra privalomi ES ir todėl turi atitinkamai įtakoti šio parlamento teisėkūrinę darbo tvarkę. Aš ypatingą dėmesį skirsiu tiem principams, kurie įtvirtinti ES pagrindinių teisių hartijoje ypač. ¿eh? And I'm going to be focusing in particular on the right to asylum. Ypatingą dėmesį skirsiu teisiai į prieglopstį. Po to pakalbėsiu apie Europos žmogaus teisų konvencijos tam tikras rytis, kurios galbūt nepakankamai dėmesio iki šiol yra sulaukusios. Taip pat atkreipsiu dėmesį ir į antrinės teisės aktus ir tas pamokas, iš kurių reikia pasimokyti, sprendžiant dabar aktualiausius uh, dar iki šiol neįspręstus klausimus darbo atverkė. Visų pirma, pasakysiu tai, kas jau buvo čia minėta įvairiuose pasisakymuose, kad kalbame apie administracinį sulaikymą, administracinį sulaikymą asmenų, kurie iš principų turi teisę prašyti prieglopščio kreiptis prieglopšio, tai yra asmenys, kurie galbūt yra pabėgėliai, net jeigu jie dar nėra pripažinti kaip po tokie. Todėl šiuo požiūriu mes turime sutelkti dėmesį į tuos principus ir prievalės, kurias tarptautinė teisė numato valstybėms narėms šioje situacijoje. Mes nekalbame apie asmenys, kurie yra įvykdę nusikaltimus ir laukia um, kažkokių tai atitinkamų uh, baudžiamosios teisės procesų įvykdymo, persekėjimo pagrindinių teisų hartijos šeštame straipsnėje yra nustatyta e, kiekvieno asmens teisė į laisvę ir asmens saugumą. Tai yra labai svarbus straipsnis, kurio potencialo dar nesame pakankamai išplėtoję. Ir laukiame ES teisingumo teismo. Uh, sprendimų dėl faktinio šio e, turinio, šio straipsnio turinio, tai yra pagrindinių teisių hartijos šešto straipsnio turinio, kuris turi taip pat, aišku, atitinkamą atitikti Ženevos e, konvencijos pabėgėlių statuso nuostatas ir taip toliau. Taigi, kas yra pasakyta? 30, pagal 31 Ženevos konvencijos straipsnį, straipsnį valstybės narės negali taikyti kažkokių tai bausmių um, pabėgėliams, kurie yra jų e, teritorijoje net ir be leidimo. Mm, tai jos, taigi valstybės narės negali taikyti jokių bausmių, nežiūrinto, ar asmenys įvažiavo legaliai ar nelegaliai, yra jie legaliai ar nelegaliai, jeigu jie yra pabėgėliai. Uh, Ir tokių asmenų judėjimas gali būti suvaržytas tik tai tiek, kiek tai yra būtina iki um, jie gaus leidimą įvykti, įvažiuoti į kitą šalį arba iki jų um, statusas bus legalizuotas toje valstybėje. Taigi viskas yra labai aiškiai apibriešta Ženevos konvencijos 31 straipsnė ir aišku dar 18 straipsnius um, visos ribos taikomas. Uh, ES teisingumo teismas dabar turi priimti sprendimą šio klausimu, nes atveju mes laukiame mm, sprendimo. Kol kas generalinio advokato e, nuomonė nėra kalbama apie 18 straipsnių turinį ir nekeliamas e, klausimas dėl apeliacinio teismo ir 18 straipsnio nustatytų ribų, kiek jos atitinkas pagrindinių teisių, artijos nuostatas turi būti visų pirma laikomasi ES pagrindinių teisinių nuostatų, tai yra proporcingumo, būtinumo principai, tinkamo administracinio darbo principai, teisinės teisinio tikrumo mm, garantijos, teisės į efektyvę teisų gynybą, žalos atlyginimą. Čia e, valdžios institucijos privalo imtis visų veiksmų, e, jeigu yra kažkokių tai pažeidimų, taip pat ir, pavyzdžiui, neteisėto sulaikymo atvejis. Be to, a, e, yra ir visos sąlygos aptartos, kada sulaikimas gali būti teisėtas. Kalbant apie teisinę bazę, ES teisės aktuose yra pasakyta, kad kai asmuo siekia įvažiavimo, tai yra iki, yra priimtas sprendimas dėl jų prašymo taikyti tarptautinę apsaugą, jeigu yra sulaikomi arba sulaikomi laukiant jų deportavimo. Uh, Tai aš norėčiau būtent pakalbėti apie tą momentą dėl sulaikymo laukiant deportavimo, iš, iš, tai yra išvarimo iš šalies. Atrodytų tarsi tie asmenys jau nebeturi teisės į tarptautinę apsaugą, tačiau taip nebūtinai yra. Asmenys, kurie laukia, iki jie bus išsiųsti iš šalies, jie laukia tokio a, iš, išsiuntimo iš šalies pagal Dublino reglamentą, taigi jų sprendimas dar neiš, jų, jų klausimas dar neišspręstas. Ir, Gali būti, kad ir pagal nacionalinius teisės aktus yra numatyta galimybė teikti apeliacija tik tai iš užsienio. Gali būti toks atvejis, kad pavyzdžiui pabėgėlis yra, bet jo atvejis dar nėra nuspręstas ir jo um, pabėgėlio statusas dar nepripažintas. Čia 2004 metų direktyvoje yra jau nustatyti tam tikri minimalų standartai. Ir Europos parlamentas turi galimybę pasiremti šios direktyvos nuostomis ir taikymo patirtimi, toliau diskutuodamas prieimimo direktyvos peržiūrą. Ypač, pavyzdžiui, kad SOF kad ZOEF e, bylą teising, nagrinėta teisingumo teisme dėl um, e, neteisėto sulaikymo ir būtent kai yra perspektyva laukiama, iki asmuo bus išsiųstas iš šalies. Čia vis tiek yra teisinė prievolė, kad būtų asmuo nedelsiant paleistas. Čia Europos parlamentas gali pasitelkti tokią patirtį, išplaukiančią iš šių priemonių būtent ir iš toliau ta, tos elementus išplėtoti ir įtraukti į prieimimo direktyvos standartus. Ir dar paskutinis dalykas dėl žm Europos žmogaus teisų konvencijos ir to fakto, kad teismas yra išplėtojęs precedentų teisę, kur būtent kalbama apie valstybių narių prievalės, ypač pozityves prievalės, ne vien tik tai negatyves prievalės nesikišti, bet ir pozityves prievalės, pavyzdžiui, pakeisti savo nacionalinius teisės aktus, kaip kad, pavyzdžiui, buvo pasakyta Vaidbir Bulgarijos byloje. Mm, taip pat gali būti reikalinga keisti ir ES teisinės nuostatas, kad būtų laikomasi Mm, žmogaus teisų konvencijos. Ir čia yra aiški prievolė nesutrukdyti sulaikytiems asmenims, uh, užsitikrinti, kad jų uh, pabėgėlio statusas būtų tinkamai išspręstas. Kaip buvo jau kalbėta šiose diskusijose, valstybės narės ir ES dažnai nusprendžia, kad, pavyzdžiui, ES teisės e, nuostatos negalioja, kai, jos, kai valstybės narės vykdo e, operacijas kažkokias tai užsienyje arba jūroje. Labai ačiū. Mes Europos parlamente kalbame du, dvi, tris, kartais net keturias minutės ir vertėjams labai sunku versti ir labai daug turime čia kalbėtojų. Ir suprantame, kad akademinėme pasaulyje gal yra kitaip, bet čia mes negalime nieko pakeisti. Panašiai kaip, kaip ir pabėgėlių reikalose neką galim pakeisti, tai ir čia dabar toks laikas, koks yra. Dabar pakviesime poną Filip Amaral. Jis labai energingai dirba kovodamas už pabėgėlių teisės. Ačiū, pirmininkė, už pristatymą. Noriu padėkoti Libė komitetui, kad jisai pakvietė mane pasisakyti Europos institutų pagalbos pabėgėliams organizacijos vardu. Pakalbėsiu šiek tiek apie vėliausius tyrimus dėl sulaikymo, Ir taip pat kaip tai siejasi su prieimimo sąlygų direktyvos nustatomis ir jos peržiūrėjimu. Jeigu man dar liks laiko, aš norėčiau tarti keletą žodžių dėl alternatyvų sulaikymui. Ne į mikrofoną pirmininkas pakomentavo kažką tai. Taigi, jezuitų pagalbos pabėgėliams e, organizacijo E, gina migrantų interesus. Mes jau keletą metų, jau daug metų tikriname pabėgėlių sulaikymo centrus, tikriname, kokiamis sąlygomis jie laikomi. Tačiau be to mes taip pat mėginome statyti sąsajas tarp žmonių pažydžiamumo ir e, sulaikymo. Mėgindami nustatyti, ar sulaikymas e, turi kokios nors rimtesnės įtakos asmenims tiek su specialiais poreikiais, tiek ir tiesiog e, palestiniams asmenims. Taigi mes iš viso apklausėme 185 mm, prieglaušio prašytojus 21 ES valstybėje narė. Amžiaus grupės buvo nuo 10 iki 64 metų. E, e, tų prieglaušio prašytojų, kurie naudojasi Dublino reglamentu, tų, kurie, kuriems atsakyta buvo suteikti e, statusą ir panašiai. Taip pat mes naudojamės e, to pažydžiamumo apibrieštimis, kurios randamas susailėje dabartinių e, teisinių tekstų. Na ir daugelį atvejų iš tikrųjų šios apibrieštys daugiau mažiau lieka universalios. Taigi, kai mes kalbame apie sulaikymą, e, tiesą sakant, pažydžiamumas labai siejasi su to, kiek žmogus jaučiasi pažydžiamas, kiek susivokia savo pažydžiamumą. pažiūrėjau, asmenys, kurie kurių specialus poreikiai yra oficialiai pripažinti, pavyzdžiui, moteris, vaikai arba kankinimo aukos. Uh, jie iš tikrųjų mm, jautriau reaguoja į sulaikymą, būtent dėl to, kad jie jau turi tam tikrą statusą. Tačiau be abejo esama žmonių, kurių e, specialiai poreikiai nėra oficialiai pripažinti, tačiau jie sulaikymo centruose taip pat e, patiria žalos, kadangi sulaikymas e, daugeliu atveju, daugeliu žmonių vis tik tai daro neigiamą poveikį, kartais sveiki žmonės. E, susirga, praranda sveikatą, pažeidžiama jų psichika. Ir kai kuriais atvejais e, pažydžiamumas, pažydžiamo faktoriai stiprėja, esant taip pat sulaikymui. Ir tas ypatingai pasime per e, keletą pirmų mėnesių. E, sulaikime tas pažydžiamumas pasireiškia įvairiais, e, po, į, įvairiais, įvairiom formom, įvairiais būdais. Ypatingai, kada e, Mes kalbame apie tokius dalykus kaip e, susipriejusi nemiga, apetito praradimas, e, asmos priepolį. E, kai kada rimtesni psichologiniai simptomai, tokie kaip pykčio priepoliai, kalties jausmas ir panašiai, izoliavimas nuo išorinio pasaulio, negalėjimas gauti patikimos informacijos apie prieglopščius teikimą, apie imigracijos nuostatus, kalbos barjerai Buvo taip pat svarbus a, veiksniai, kurie dar labiau prisidėdavo prie šitų žmonių padėties jautrumo, e, pažeidžiamumo. Daugelis respondentų, pavyzdžiui, paklausus, nebuvo tikri, kada juos paleis iš sulaikymo. Ir be abejo, tas e, žmonės stresuoja. E, kai kuriais atvejais jų patys netgi yra blogesnė negu, negu nusikaltelių, kurie bent jau žino savo bausmės laiką. Mm, e, galima būtų prisiminti, tai, ką kalbėjo pans Masė per Libę komiteto atstovai apie sulaikymo sąlygas, e, apie ką taip pat kalbėjo Europos komisija. Iš tikrųjų, jeigu e, reikėtų taikyti kažkokias taisyklės dėl sulaikymo, tai reikia atsižvelgti į visą eilę tam tikrų veiksnių. Pirmiausiai, žmonių nereikėtų sulaikyti pagal prieglupščio prašymo procedūrą, kadangi mūsų tyrimai bent jau parodė, kad neproporcingai dėlis kiekis tų sulaikytų asmenų buvo būtent tie, kurie prašė prieglopščio. Reikėtų taip pat pačioje pradžioje pamėginti įvertinti jų e, situaciją, jų e, e galimus e, silpnasis pusės pažeidžiamybės ir panašiai, tam, kad e, būtų išvengta nereikalingo sulaikymo ir kad nepablogėtų šių asmenų būklė. Na, taip pat E, reikia pripažinti, kad daugelį atvejų šie asmenys turi ne tik jau daug būdų gauti reikiamą informaciją ir tais atvejais, kada um, teisininkai teikdavo, uh, e, išskirus tos atvejus, kada teisininkai teikdavo tam tikras paslaugas, kai konsultuodavo, šiaip jau žmonės nelabai žinodavo apie uh, tai, uh, kokies, kokios procedūros, kokios teisės ir susijusios su prieglobščio prašymu ir panašiai. Uh, Be abejo, mes nenorime kalbėti vien tik tai apie tai, kad vienais atvejais reikėtų uh, pabrėžti blogus pavyzdžius, blogą praktiką ir uh, girti galbūt tos gerosius pavyzdžius. Uh, mes savo tyrimą bandėme priepti plačiau. Mes be abejo laikėmės nuostos, kad sulaikymas apskaitai yra neįgiama pabudžio priemonė. Mm Praėjus metais mes likome tam tikrą e, platesnio masto tyrimą viso pasaulio mastu, kokios alternatyvos e, egzistuoja sulaikymai. Mm, mėginome išsiaiškinti, kaip kai kurios vyriausybės e, susitvarko su migracijos rautais be žmonių sulaikymo. Taip pat kiek brangios ar pigios ir šios priemonės, kiek jos yra lengvai gyvenamos ir kokį poveikį jos daro migrantams. Uh, Taigi, visų pirma, paaiškėjo, kad e, alternatyvas priemonės dažnai leidžia staupyti daug lėšų. Kai kurios šalis iki 90 procentų sutaupo lėšų, e, taikinams alternatyvas priemonės. Toliau, e, jeigu sutikiama galimybė savarankiškai grįžti namo, jie daug dažniau pasinaudoja galimybę grįžti į savo šalį, daug daugiau pasiduoda įtikinėjimams, jeigu jie tai, jeigu šios sprendimus priema ne sulaikymo centruose. Taip pat E, tais atvejais, kada su jais elgiamasi oriai, nežeminant, e, migrantai daug labiau yra linkę bendradarbiauti su valdžios institucijomis. Ir e, iš tikrųjų, tyrimai parodė, kad daugelio atveju migrantai šiaip jau yra linkę laikytis taisyklių, visai nenori bėgti ir slapstytis, jeigu su jais elgiamasi sąžiningai, atvirai, teisingai, nežeminant jeigu jie supranta, kokios yra sąlygos. Vieni iš geriausių alternatyvų sulaikymui pavyzdžių būtų būtent tam tikra praktika pasitelkiant socialinius darbuotojus. Pavyzdžiui, Belgijoje esama situacijos, kada šeimos kreipiasi dėl uh, e, prieglapščio ir jie patalpina, šitos šeimos patalpinamos uh, e, bendraminiuose specialiuose namuose. Uh, E, joms teikiamas padarios sąlygos, kol nagrinėjom jų prašymai. Ir tai, e, atrodo, tikrai pasteisins praktiką. E, taip pat remiantis visu šitu, mes galim pateikti aiškį rekomendaciją valstybėm narėm, kuri manoma vengti sulaikymą ir taikyti alternatyvas priemonės. Labai ačiū, turime laiko dviem klausimams ir tada prasidės kita sesija. Norime laiku pradėti, kad vertėjai mums iki galo viską išverstų. Ar yra klausimų? Ačiū. Nežinau, kas turėtų atsakyti mano klausimą iš prelegentų. Mm. Kokia yra padėtis su pabėgėliais ar neteisėtais imigrantais, kurie, kuriuos norima deportuoti ir kurie yra patalpinami tam, toje pačioje įkalinimo įstaigoje kaip ir nusikalteliai. Ar visada tokie žmonės yra atskirai sulaikomi negu nuteisti asmenys, ar yra tokių šalių, kur jie yra sulaikyti toje pačioje vietoje kaip ir nuteisti asmenys? Iš mūsų patirties, galima pasakyti, taip, yra tokių vietų, kur jie yra patalpinami į tos pačias įkalinimo įstaigas. Tai ir norėjau pabrėžti, kad daug kur Europos Sąjungoje e, neteisėti imigrantai, sakau, neteisėtai tik tai kaip labai nenorėdama, jie yra laikomi nusikalteliais kai kuriuose šalyse, bent jau tiek, kiek mes iš savo patirties galėtume pasakyti. Ar galima užduoti dar vieną klausimą? Pirmininkas, prašom. Aš esu iš Niderlandų, mano šalyje yra bandoma e, kriminalizuoti neteisėtą buvimą šalyje, bet aš dabar supratau, kad taip padarius gali atsitikti taip, kad E, neteisėti migrantai bus sulaikomi kartu su nuteistais asmenimis. Ar tikrai teisingai supratau ir ar šitas mano susirūpinimas yra pagrystas? Again, what... Iš tikrųjų negaliu pasakyti, kaip yra Belgijoje, bet aš, man irgi kiltų kiltų nerimas tokiu atveju. Negaliu pasakyti, kokioj šaly kokia yra padėtis, nežinau, kur yra geresnė padėtis. Panas Papė Nikoliau, aš irgi turiu klausimą. Taip mes turime sulaikymo centrų įvairiose ES valstybėse, kurios, kuriuose ne visai tinkamai yra elgiamasi su sulaikytais asmenimis. Klausimas toks mes turime ir lėšų ES skirtų pagerinti padėtį tokiuose sulaikymo centruose. Ar kas nors galėtų man atsakyti, kaip yra naudojamos šitos lėšos, ar jos pakankamai efektyviai panaudojamos tam, kad padėtis būtų pagerinta? Ar tos lėšos tikrai efektyviai nukreipiamos ten, kurios turėtų būti nukreipiamos? Ačiū. Please. Well, I, I don't... Nežinau nieko apie pasiūlym, konkrečius pasiūlymus pagerinti sąlygą sulaikymo centruose, bet iš tiesų tos sąlygos gerėja ir daug kur yra pakankamai jos neblogos. Uh, Iš tikrųjų, grįžtant prie kito klausimo, ES yra tokių e, atvejų, kai imigrantai yra įkalinami kartu su e, nuteistais žmonėmis. Pavyzdžiui, Airijoje aš lankiausi ir moteris, kuri prašo prieglapšio, yra sulaikyta kartu su žmogžudžiais. O kalbant apie sulaikymo sąlygas, e, žinoma, prieimas prie desnės. Prie erdvės, privačios erdvės informacijos, e, bandymas e, sulaužyti, taip sakant, tas sienas sulaikymo centrų, tai iš tikrųjų tam turėtų būti naudojamos ES lėšos, bet galų gale tai tampa labai brangu. Ir kalbame tada apie asmenius, kurie tampa daug pažydžiamesni, jeigu jie yra sulaikymo centre. Pirmininkas, mes apie daug ką kalbėjome ryte ir dabar norėčiau pabrėžti vieną dalyką, apie kurį užsiminė kolega iš Belgijos, kai jisai kalbėjo, kad ne tada, kai kalbame apie ekstremalias situacijas - politinę, socialinę, humaninę, pras, humanitarinę prasme, tokias situacijas, į kurias dažnai visuomenė nereaguoja žmogaus teisų prasme. Būtent todėl manau, kad būtent tokiuose ekstremaliuose situacijose reikia dėti ypatingas pastangas, kad būtų užtikrintos žmogaus teisės. Būtent kalbant apie teisę į veiksmingą teisinę gynybą, nes kalbame dažnai apie, turi būti dvi teisminės instancijos. Dažnai kalbame, kad administracinė instancija yra pirmoji, o teisminė antroji. Ne, turi būti dvi teisinės instancijos. Ir reikia harmonizuoti šitą sistemą. Negali būti, kad 30 skirtingų teisėjų turėtų skirtingą jurisprudenciją ir remtųsi skirtingais precedentais turėtų būti harmonizuota šita sistema, turėtų gimti vieną dieną Europos teisė, bendroji teisė, konsoliduota teisė. Taigi, nedelsdamas perdodu žodį savo kolegai Ruistavarės, e, kuris perims pirmininkavimą ir kalbėsime apie labai svarbų, svarbę temą. Nenorėčiau e, sumažinti laiko numatyto šiai temai. Ačiū. Euh, programma. No. Ah, la montre.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

Good afternoon, ladies and gentlemen, friends, colleagues. Labą dieną, ponios ponai, bičiuliai, kolegos. E, būdamas Europos parlamento pranešėjų ES bendrosios pabėgėlių perkelimų programos klausimų, aš labai džiaugiuosi dabar, kad mes svarstysime šį dokumentų paketą, ypatingai tokiu kritiniu momentu, mūsų bendra sprendimo priimimo procedūroje, kadangi, kaip jūs žinote, pati bendra sprendimų priimimo procedūra užtruko ilgiau negu tikėtasi. Jau 2010 metais gegužė parlamentas e, patvirtino labai didelę balsų daugumą du pranešimus. Mes bendradarbiavome su vyriam politiniam frakcijom ir aš pats, ir mūsų šelniai pranešiai. Taigi buvo primti du pranešimai, vienas bendro sprendimo pranešimas dėl pabėgėlių, kitas pranešimas savo iniciatyvą dėl to, kaip galėtų ateityje atrodyti Europos pabėgėlių perkelimų programa. Ten mes kėlėme klausimus ir prašėm, kad iš tikrųjų būtų sukurta reali perkeltimo programa, kuri užtikrintų perkelimo priemonių veiksmingumą, kuri tikrai veiktų. Na, ir mes tada Ypatingai siekiame, kad būtų sukurta kažkokia tai institucija, nuolatinė, e, perkeliam programos vykdymą atsakinga institucija, kuri turėjo būti viena iš esminių prielaidų šią programą sėkmingai gyventi, kuri e, užtikrintų, kad daugiau valstybių narių gyventų perkel... dalyvautų perkelimo procedūrose. Ar e, kad būtų taikoma daugiau priemonių, kurios užtikrintų gerą kokybę, integruojant bėgius ir panašiai. Taigi tai buvo, kaip jau sakiau, pranešimas savo iniciatyva. Bendros sprendimo prieimimo procesas, kuriame bendradarbiauja parlamentas ir taryba, tai yra įprastinė teisėkuros procedūra. Vis dėlto um, sukūrė tokią patį, kokią dabar turime. Tai yra vieno dokumento klausimų, kuris yra svarbesnis procesas jau įsibėgėjo, kitas yra šiek tiek atidėtas. Na ir e, tarp Europos parlamento komisijos bei tarybos e, buvo pakankamai daug bendro starimo dėl to, e, kokiu priemonių reikėtų imtis, tai yra, kad reikėtų suteikti papildomą finansavimą perkelimo programams, Mm, dvigubas procedūras, kada mes kalbame apie e, humanitarinius prioritetus, bet taip pat ir regioninius prioritetus, kur reikėtų žvelgti į tam, tikrus, tam tikrų regionų poreikius, parenkant e, šius regionus pagal uh, žmogus teisų komisijos uh, rekomendacijas. Ir vis dėlto procesas įstrigo dėl tarp institucinių įvairiausių aspektų ir priežasčių ir mes praradome ištisus metus laiko. Taigi, tas ypatingai buvo turbūt e, akivaizdu ir jaučiama e, tiems iš mūsų, kurie apsilankė pabėgėlių stovyklose, kurie matė, kokia patys susidarė. Ir apmaudu, kad E, būtent e, dėl 219 e, Lisabono staties straipsnio, kur kalbame apie deleguotus aktus. Dabar vėlgi mes susirašinėjame su taryba, daromės iš naujo ir tikėkime, kad netrukus atsiras naujų epizodų, kur mes taip pat turbūt pritaikysime bendrą sprendimą procedūrą. E, E, deleguoto aktų kontekste. Na ir e, būtent šiame procese tiek e, pranešėjai, tiek šelniai pranešėjai stengiasi, kaip galima operatyviau sureaguoti į komisijos bei tarybos iniciatyvas. Tai yra labai svarbu, kad visos kliūtis būtų išspręstos, nes kitaip mes prarasime dar vienerius metus ir būtų labai gerai, kad būtent dauguma šitų pabėgėlių, kurie patenka į mūsų minėtasis pabėgėlių kategorijas, galėtų atvykti į ES, ten pasilikti ir e, mes labai tikimės, kad e, bendro sprendimų prieimimo proceso pabaiga e, atvers duris būtent šiam visiems palgiam procesam. Na ir dabar turbūt jau nebegaišinsiu jūsų laiko, norėčiau pristatyti jums pranešėjus. Be manęs čia dalyvauja Johannes Van Gemund, Jungtautų pabėgėlių reikalų ir vėsų komisaro biuro, Europos Sąjungos pabėgėlių perkelimo politikos pareigūnas, kuris nagrinėja pabėgėlių perkelimo klausimus Europos Sąjungos ribose. Mes visi sutinkame, kad e, bendra pabėgėlių perkelimo programa labai e, palengvintų e, pabėgėlių problemų sprendimą darbą. Ir Johannes be abejo čia aktyviai dalyvavo šiame procese. Uh, Po pono Van Hamun mes turime poną Etementian, e, kuris yra Junktinių tautų pabėgėlių reikalų vyriausio komisaro biuro vyresnis veiklos koordinatorius Tunize. Ir vėlgi jis irgi kalbės apie tai, kaip svarbi gali būti ES bendroji pabėgėlių verklim programa, e, jeigu jinai būtų iš tikrųjų pritaikyta praktikoje, jis ketina pailustruoti tam tikrais pavyzdžiais e, iš e, Tuniso, konkrečiai iš Uša stovyklos, pabėgėlių stovyklos pavyzdžių. Toliau kalbės ponas Jakobdan Glinstrup iš Danijos migracijos tarnybos. E, jisai dirba e, Danijos nuolatinėje atstovybėje. Mes labai tikimės, kad Danija taip pat prisidės prie bendrų sprendimų priimimo proceso. Juolab, kad mes žinome, kad Danija e, perims pirmininkavimą tik tai nuo sausio mėnesio, tačiau jau dabar jie prisideda padėdami Lenkijai, dirbdami trejetuko sudėtyje. Ir Danija taip pat turi jau ilgalaikės perkelimo tradicijas. Taip pat, tarp mūsų kalbėtų yra ponė Barbaras Tomas, Junktinių valstybių atsivybės Europos Sąjungoje, migracijos politikos ir pabėgėlių kalų pareigūnė, vėlgi jinai turi didžiulės patirties e, pabėgėlių perkelimo um, srityje. E, mes jau bendradarbiavome jau gana seniai ir mes žinome, kad e, JAV taip pat yra viena iš tų valstybių, kur vis daugiau perkelia įvairių pabėgėlių. E, dešimt es valstybių perkelia tik tai maždaug 400 E, e, pabėgėlių. Tuo tarpu jungtinė europinė programa be abejo atvertų platesnės galimybės bendradarbiauti su JAV taip pat ir per, pabėgėlių perkelimo srityje. Na ir taip pat reikėtų paminėti poną Torsiną Murcą, Europos bažnyčių komisijos migrantų klausimais vykdomai sekretorių, ES politikai ir projektams. Jis ten dirba nuo 2002 metų. Taigi dabar nebegaiždami pradėsime mūsų plenarinę sesiją ir pirmasis kalbės panas Anhamun. Labai ačiū, pane pirmininkė. Aš esu parengęs PowerPoint'o pranešimą, tačiau nesijaudinkite, aš e, Žinau, kad diena jau buvo ilga ir varginanti, tačiau čia daug paveikslėlių, keltas grafikų, taigi negaišinsiu super daug. Aš keliu du svarbius tikslus. Sakyčiau, vienas šių būtų adresuotas daugiau Europinėm institucijom, kitas valstybėm narėm. Tačiau prieš kreipdamas iš tais degančiais raginimais į, į auditoriją norėčiau truputėlį paaiškinti perkelimo kontekstą ir ypatingai, kodėl perkelimas yra toks svarbus arba veikiau neišvengiamas kasdieninėje e, Tautų pabėgėlių reikalų vyriausių komisaro biuro veikloje. E, Na, iš tikrųjų, jungtinių tautų, e, vyriausiai e, pabėgėlių komisija ir jos biuras e, mėgina stikti pagalbą mažai 10,5 milijono pabėgėlių. Apie 80 procentų tokių pabėgėlių yra kilę iš e, pačių skurdžiausių besivysančių valstybių. E, Tai yra, kalbame apie kokius 8 milijonus žmonių ir mes mėginame rasti ilgalaikius tvarius sprendimus šiem asmenimis. E, Jota VPK e, iš tikrųjų siūlo trejopus e, sprendimus. Pirmiausia, tai būtų savanoriškas grįžimas į namus, be abejo, tam, kad jie galėtų grįžti, reikia, kad tie namai būtų saugus ir kad jie galėtų grįžti oriai. Kitas galimas sprendimas yra vietinis integravimasis prieglopščio steikimo valstybėje. Tai paprastai be abejo vyksta tik tai E, pasikeitus kartoms tada, kai e, ištisą kartą gali praleisti visą gyvenimą pabėgėlių stovykloje. Na ir iš tikrųjų tai nėra toks paprastas, toks geras sprendimas kaip savanoriškas gražinimas. Ir galutinis e, trečias sprendimas būtų perkelimas, kuris dėja prieinamas tik tai nedaugeliu. Tačiau tai yra svarbus sprendimas. E, net ir mano paties patirtis rodo, aš man teko dirbti į Jemenę. E, E, jis yra viena iš, vienas iš, viena iš skurdesnių valstybių, besivystančių valstybių savo laiku e, pagal tarptautinį įsivysmą reitingą jis užėmė 152 vietą pasaulyje. E, tačiau Jemenas vienintelė valstybė arabų pusėsalė, kuri pasirašė jungtinių tautų pabėgėlių konvenciją. Ir E, Jemen atvykdavo pabėgėliai iš Somalio, e, tačiau Jemenas labai nedaug ką galėjo pasiūlyti šiam pabėgėliam. Iš tikrųjų, jiems būdavo labai sunku, mm, jiems tekdavo gyventi labai sunkiam sąlygom tiek pabėgėlių stovyklose, tiek priemišiuose. Tačiau draugė su Jemeno vyriausybė, kuri e, vadovaudomasi pabėgėlių konvencija vis dėlto mėgino steigti uh, E, Somalio bei Etiopijos bėgliams tam tikras e, žmoniškas sąlygas. Mėginame ieškoti bendrų sprendimų, mėginame padėti sukurti žmogiškas sąlygas, tačiau tiek somaliečiai, tiek e, etiopai, tiek eritrijos pabėgėliai dažnai negalėdavo grįžti į savo kilmės šalis. Taip pat buvo labai ribotos galimybės vietinė integracija. Todėl, iš tikrųjų, šiuo atveju, pažiūrėjau, Jemene perkelimas buvo labai aktuolus sprendimas. Ir ne vien tik tai sprendimas, tai gali būti labai svarbi apsaugos priemonė. Ypatingai netidėliotina apsaugos priemonė, tada, kai e, kyla pavojus, kad e, pabėgėliai bus išsiusti į kilmę šalį, kur vėliau jie gali patirti persekiojimų, arba e, kur pati padėtis e, prieglapščių teikimo šalyje yra tiek pavojinga, jog jie negali ten pasilikti. E, Taigi perkelimas kartais e, yra vienintelė priemonė, kuri leidžia šiems žmonėms teikti saugumą. Tai e, priemonė labai svarbi tiem nagrinėjimam pabėgėliam, tačiau kita vertus e, tai labai svarbus mechanizmas, labai svarbi priemonė. Ir kitiems asmenims, kurie lieka prie galpščių teikimo šalyje, kadangi tokia priemonė gali e, parodyti, jog e, pabėgėliai šaliai nėra palikti vieni, kad taptinė bendruomenė vis tik rodo solidarumą ir padeda šiam pabėgėliam. Na ir galiu pasakyti vėlgi, kad ne, tie perkelimai e, vyksta netaip jau dažnai, tačiau kai kuriais atvejais perkelim programos netgi gali apskaitai spręsti pabėgėlių problemą. Pavyzdžiui, Tanzanijoje kur 1972 e, metais iš Burundžio surinkę pabėgėliai ištisom kartom daugelį metų gyveno Tanzanijoje. E, dabar galų gal radus bendrą visapimantį sprendimą galėjo sugrįžti į savo šalį. Taigi porą, porą tūkstančių tokių žmonių grįžo į Burundį, dar porą tūkstančių žmonių buvo perkelta ir dar bus perkelta. Na ir dar e, ne vienas tūkstantis galų galę turbūt atimiausių ateityje Tanzanija bus tiesiog naturalizuoti ir taps piliečiais. Taigi perkelimas kartais, būdamas dalimi kompleksiško sprendimo, gali padaryti nemažos įtakos. Na ir e, mūsų kasdienėje veikloje mes ieškome galimų sprendimų pabėgėlių problemams. Ir jau ir, ir tiek nustatant pabėgėlio statusą, tai žmonės gali ar negali gauti pabėgėlio statusą, tiek ir tolesniuose etapuose. Kartais paaiškėja, kad perkelimas gali būti vienintelė priemonė, kur iš tikrųjų užtikrins tokiam pabėgėliam apsaugą. Taigi šis darbas tęsiasi ir kasmet e, JTVPK e, apžvelgia e, perkelimo poreikį pasauliniu mastu, tai atsispindi šioje gana storoje knygoje, gana storom leidiniu, kuris buvo išleistas paskutinį kartą Liepos mėnesį. Ir ten būtent pateikiam, pateikiamos prognozijas artimiausiams metams. Dabar mes, pažiūrėjau, per 3-5 metus kalbame apie maždaug e, 703 tūkstančius e, asmenų, kuriuos gali tekti perkelti. Taigi 2012 metam, pažiūrėjau, mes kalbame apie 100. E, 72 tūkstančius e, e, tokių galimų pabėgėlių. Taigi, kaip jau sakiau, mes turime skirtingų skaičių. E, e, kalbėjome apie tos dešimtis milijonų pabėgėlių, kita vertus, kai kalbame apie žmonės, kuriuos reikėtų perkelti, mes kalbame apie gana kuklų skaičių, tik 172 tūkstančius. Jeigu kalbėsime apie 2010 metais į ES perkeltus asmenys, Čia aš vėlgi nekalbėsiu, neskaičiuosiu įvairiausių ad hoc programų pasiekmių. Pavyzdžiui, Vokietija iš tikrųjų perkelė 500 pabėgėlių e, papildomai prie 4700 e, pabėgėlių. Vokietija dar neturi tokios programos, todėl e, šie asmenys nebuvo skaičiuoti. Anks, ankstesnis metais buvo perkelta beveik 5000 asmenų, tačiau vėlgi mes kalbame apie 5000, o Kaip jau sakiau, perkelimo poreikis yra aktualus maždaug 172 tūkstančiam asmenų. Kalbant apie bendrą perkelimą situaciją, iš tikrųjų, raudonis tulpeliai rodo pasaulinius tendencijas, pasaulinį poreikį, o tuo tarpu e, mažius stulpeliai, mėlyni stulpeliai demonstruoja, ką ES, jos valstybės narės gali pasiūlyti. Taigi 54 tūkstančiai e, e, asmenų 2010 metais buvo perkelta į JAV. E, reikėtų pasakyti, 2009 metais jie perkelė truputį daugiau, 10 metais šiek tiek sumažėjo šitas skaičius, tačiau maždaug 502 tūkstančiai yra gana realus skaičius, kalbant apie JAV. Toliau nemažas skaičius ir buvo perkelta į Kanadą ir Rusiją. Norvegija irgi užima gana svarbu vaidmenį. Na, Europoje kai kurios valstybės turi gana senų perkelimo tradicijų. Danija, Švedija būtų tokios šalis ir be abejo e, e JT VPK iš tikrųjų vertina šias individualias pastangas. Tačiau aš dabar kalbu apie bendrus skaičius. Ir vis dėlto. Ir mes tai matome iš šio grafiko nors 2009 metais ir europiniai perkelimai šiek tiek padidėjo, ne tik tai raudonasis stulpelis, bet ir mėlynas stulpelis šiek tiek išaugo, tačiau tai buvo pirmiausiai dėl 2008 metų tarybos e, išvadų perkelti 10 tūkstančių pabėgėlių iš Irako. Šis skaičius buvo beveik įgyvendintas e, ir e, ypatingai dėl to, kad Vokietija sutiko primti 2500 pabėgėlių ir tai padarė labai per trumpą laiką. Programa buvo įgyventa. Taigi 2008 metų galėtume pasakyti, kad įvyko tam tikras lūžis ir e, reikalai pajudėjo. E, dabar ES perkelimo srityje taip pat e, matome tam tikrą pagreitį nacionaliniu mastu, įsijungia taip pat e, naujų e, valstybių, kurios dalyvauja perkelim programuose, Čekija, Rumunija prisijungia, prisijungia prie šio proceso, taip pat Ispanija ir Bulgarija paskelbė perkelim programas. Norėčiau be abejo pabrėžti, kad e, kalbame ne tik apie procesus nacionalinėme ligmenyje, bet ir apie tam tikrus visai vietinius procesus. Tai irgi yra svarbu. Galima būtų turbūt e, išskirti E, augančias solidarumo platformas, pirmiausiai, e, kuriuose bendradarbiauja vietinės savivaldybės, e, nevisinės organizacijos ir kai kurie kiti veikėjai. Būtent šios organizacijos prisiema tam tikrą vaidmenį priimant tos perkeliamus asmenis. Ir tai yra labai svarbu, kadangi perkelimas negali būti sėkmingas be sėkmingo integravimo proceso. Ir tai yra galų gale be nesvarbiausias e, perkelimo proceso etapas. Būtent savivaldybės ir kiti vietinio ligmens žaidėjai šiuo atveju vaidina labai svarbu vaidmenį. Ir čia reikėtų paminėti vėlgi e, vadinamąją Save Me kompaniją arba Cities as Yes, miestas sako taip, e, kompanija, kur, kuri apėmė platų miestų savivaldybių tinklą ir kitų vietinių organizacijų, vietinių grupių tinklą. E, E, kurie ir patys aktyviai veikė, taip pat užsimdavo lobizmus, spausdami valstybę daryti daugiau perkelimas į tie. ES e, finansuoja šitokias e, iniciatyvas per Begelių fondą, per kai kurias kitas programas. Junknės tautos taip pat palaiko panašias iniciatyvas. Tiesą sakant, kai kada yra dvišalių iniciatyvų arba, pavyzdžiui, ta savivaldybių e, programa buvo inicijuota parlamente, už ką mes irgi jums esame dėkingi. E, taip pat e, kai kurie bandomieji projektai buvo finansuojami per atskirą biudžetinę eilutę ir mes be abejo labai džiaugiamės, kad šitokia biudžetinė eilutė buvo sukurta. Grįžkime prie bendro ES lygmens e, pranešėjas jau minėjo, kad iš tikrųjų, e, kuriant jungtinę arba bendrąją e, pabėgėlių perkelimo programą ES, e, institucijos šiek tiek susistumdė ir dėl to reikalai strigo. E, na, ir čia man reikėtų grįžti turbūt prie savo. M, raginimo, dėliotinio raginimo ES institucijoms, jog e, kompromisas turi būti pasiektas net ne artimiausių perspektyvų, bet per artimiausius kelis mėnesius. Čia aš galėčiau perfrazuoti turbūt e, e, vieną iš garsiausių filmų pabėgėlių klausimais. E, e būtent Kasablankos e, citatą, kad mums reikia sprendimo ne šiandien, E, ne rytoj, o labai greitai. Kodėl? Todėl, kad e, tas perkelimo programas reikėtų finansuoti iš Europos pabėgėlių fondo. E, netrukus dabar bus planuojamas Europos biudžetas ir vėlgi, jeigu ne, sugebėsime parengti programų iki naujo biudžeto patvirtinimo, įskaitant papildomą finansavimą, kuris būtų skirtas naujoms sutikusiams dalyvauti perkelim programuose e, valstybėms. Tai 2013 metais iš esmės jokios programos nebus. Mes būsime įstrigę Europinėme ligmenyje ir rizikuojame, kad Europa iš tikrųjų atsiliks šiame procese. Taip pat reikėtų pridurti, kad programa, kad ir kaip gražiai neatrodytų, vis tik tai yra savanoriška programa. Tai yra gana kukli programa. Tai yra savotiška struktūra, savotiškas modelis, kuris turėtų būti papildytas nacionalinių programų. Uh, Labai tikimės, kad Europos institucijos ir valstybės narės bent jau sugebės per atimiausias savaitės ir mėnesius galutinai sustiguoti visą šią programą. Tai turėtų atverti daugiau galimybių perkelti pabėgėlius ES ribose ir ES e, vaidintų apskritai aktyvesnį vaidmenį pabėgėlių perkelimo procese, galbūt tuo pačiu strategiškai geriau organizuodamas tą perkelimo procesą. E, Tai gali būti svarbu ir ES, ir e, vėlgi e, kalba ne tik apie mažučius pabėgėlių kiekius, bet ir e, platesnių mastų, galbūt ES čia suvaidins savo vaidmenį. Na ir toj perdusiu žodį savo kolegai iš Tuniso, tačiau porą žodžių užsiminsiu, kad vėlgi reikėtų žvelgti į Šiaurės Afrikos padėtį. Tiesą sakant, mes kalbame apie gana kuklų kiekį, kokius 5000 pabėgėlių, kuriuos reikėtų perkelti, tačiau tas poreikis yra tikrai skubus. Uh, netėliot, nes ES sugebėjo pasiūlyti 10 tūkstančių Irako pabėgėlių e, galimybės būti perkeltėm. Tai kodėl dabar yra taip sunku rasti e, galimybės perkelti 5 tūkstančius Šiaurės Afrikos pabėgėlių? E, JAV yra pasirengusi dalyvauti šioje programoje, bet ten procesai vyksta lietokai ir aš manau, kad ES turėtų skubiai įjungti šį procesą. Taigi, tuo aš ir baigsiu ir man belieka pabaigai tik tai E, palinkėti sėkmingo darbo na, ir gražinu dabar mikrofoną pirmininkui. E, Dėkoju ponui Fangemundui. Tikriausiai čia susirinkę e, skirtingą turi patirtį apie pabėgėlių perkelimą. Vienas iš dalykų dirbant su šituo dokumentu ir susijęs su tuo, ką pasakė, ką tik prelegentas. Per metus reikėtų perkelti maždaug 172 tūkstančius pabėgėlių visam pasauliu. ir tik tai 4500 Europos Sąjungoje buvo perkelti prisimenu, pirmininkant Švedijai buvo labai ambicingų tikslų perkelti daug daugiau, 100 tūkstančių mm, pabėgėlių. Taigi galbūt dabar mes galim vėl išsikelti tokių tikslų, ateityje perkelti tiek pabėgėlių. Bet mes diskutuodami šio klausimu apie pabėgėlius, apie prieglopsti, dažnai sakome, kad šitie procesai yra labai labai sudėtingi. Perkelti mažiau negu 200 tūkstančių pabėgėlių per metus nėra neįmanoma, jeigu bendradarbiauja visos jėgos, visos valstybės. Taip pat ir ES valstybės narės. Mes, aišku, galvome apie tai, kaip tai padaryti ir tai yra įmanoma. Ir šitą problemą reikia spręsti netgi greičiau negu, negu sakoma. Jeigu mes laikysimės savo planą jau 2012 sausį pateikti rezoliuciją o paskui e, taip pat ir paskelbti rezoliuciją iki balandžio mėnesio, o paskui taip pat ir komisijos komunikatą. Net ir pirmininkaujant, kol kas dar pirmininkaujant šit, per šitą pirmininkavimą mums reikia rasti sprendimą, tai yra iki šitų metų pabaigos. Taigi mes dirbame labai spaudžiant laikui. Taigi dabar perduosiu žodį ponui Etije Mezijanui, kuris kalbės apie padėtį Tunise. Ačiū. Prieš pereidami prie nuo paruoštų nuotraukų, norėčiau pakalbėti dar apie tai, kaip skubu yra perkelti tuos pabėgėlius. Tunisas pasauliui pateikė pavyzdį savo humanitarinių darbų šalyje, kurioje vyksta revoliucija, kurioje nėra vyriausybės, kurioje nėra polit, nevykdoma politika, jie davė pavyzdį atidarydami sienas maždaug milijonui pabėgėlių libų. Kritus režimui į jie priemė ir Libijos piliečius, ir trečių šalių piliečius, kurie turėjo ir neturėjo dokumentų. Taigi tai yra puikus pavyzdys. Buvo kalbama apie. Sol, tik čia kalbame apie solidarumą. Maždaug 64 šalių piliečiai atbėgo į Tunisą, iš šalių, apie, kurio, apie kurias Tunisas net nežinojo, jie priemė tos žmo, to žmonės. Ir dabar dar yra tūkstančiai žmonių, kurie laukia tarp Tuniso ir, ir Libijos sienos, taip pat ir egiptiečiai buvo priimti Jie buvo patalpinti į ligoninės, į mokyklas, paskui padėtis dar labiau blogėjo, reikėjo ieškoti alternatyvų, nes mokyklose ir ligoninėse nebebuvo vietų. Ir tada prasidėjo diskusijos ir dikumoje buvo įrengta stovykla, jinai buvo iš pradžių migrantų e, stovykla, tada tapo pabėgėlių stovykla ir tūkstančiai žmonių, skirtingų tautybių žmonės, jie reikiavosi eilėse, kad gautų maisto. Kaip matote, čia buvo žiemos laikas, tada buvo žiema. Visos agentūros bendradarbiavo, bet iš tikrųjų tai buvo pirmiausia Tuniso pastangos. E, buvo mesta daug pajėgų į šitą stovyklą. Tada prasidėjo evakuacija Buvo evakuojami tūkstančiai žmonių, gražinami į savo kilmės šalį. Vėlgi, Tunise jie pasiliko nekeliant jokių sąlygų, niekas neklausė, ar bus galima jų, juos paskui išsiųsti, jos priėmė tiesiog iš savo geros valios ir humanitariško mąstymo. Taigi neturėtų būti tai baisu priimti žmonės. Matant tokį pavyzdį, tai turėtų būti pavyzdys, iš kurio mes pasimokysime. Į Tunisą bėgo asmenys, kurie buvo mm, traumuoti, pažeisti. Įvyko incidentas taip pat ir pačioje stovykloje. Tai buvo žmonės, kurie Mm, buvo visiškai nieko netekę. Kaip matote, daug žmonių žuvo, visa stovykla buvo sugriauta, kaip matote iš nuotraukų. Tai buvo dar viena nelaimė šitoje didelėje nelaimėje. E, šitie žmonės mm, yra priklausomi, jie neturi į ką, į ką įsikipti, ko griebtis tokioje situacijoje. Buvo tiek daug žmonių, dikumoje ir, ir, ir ne, nebuvo jokių galimybės padėti, tai situacija pasidarė dar sudėtingesnė. Taigi tada, nors nu, tada padėtis Tunise buvo labai sudėtinga, bet mes vis tiek atstatėme stovyklą, kaip matote iš nuotraukų, tai buvo tikrai nelengva. E, visi klausia, kodėl jūs vėl mus apgyvenate toje stovykloje, nors jau buvo pradė, pradėtas perkelimo e, procesas, kodėl negalit mūsų greitai perkelti. O mes čia kalbame apie pabėgėlius, o ne apie e, emigrantus, kurie grįžo namo. Mes čia kalbame apie tokius žmonės, kurie negali grįžti į savo e, kilmės šalis, negali grįžti į Libiją. Tikriausiai nereikia paaiškinti, kodėl. Taigi, galite, galima galvoti, kad visgi po, po gaisro mes atstatėme stovyklą, atnaujinome visas paslaugas, bet gyvenimas dykumoje yra labai sudėtingas. Tai žmonės, kurie pripratę gyventi miestuose, dabar jie staiga gyvena dykumoje ir jam, jų gyvenimo sąlygos tikrai yra labai sudėtingos, ypač jeigu žiūrėsime į tos standartus, kurie čia tikrai negali būti taikomi, nes standartai gali būti labai gražus e, dokumentuose, lentelėse, statistikoje, bet padėtis iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Tikimės sprendimo ir iš stovyklos vadovų, bet ir iš pačių tunisiečių kurie neteko daugiau negu milijono žmonių ir dabar 4000 gyvena toje stovykloje, žiūri į mus ir sako, tarptautinė bendruomenė, ką jūs darote. Taigi čia tas kelios nuotraukos, iš kurių matote, kaip grėbėsi į gyvenimą pabėgėliai. Dabar stovykloje yra elektra, ne, mažai kur stovyklose yra elektros, bet tai dar nieko nereiškia. Tai yra. Kaip tik vas prieš savaitę buvo potvinis šitoje stovykloje ir vėl reikėjo perstatyti pusę stovyklos. Taigi vėl žmonės patyrė traumą, vėl jie nusimena, sako, kas dabar mums bus, kur mes eisim, ką mes darysim. Turėtumėm padėkoti Norvegijai už keletą sprendimų. Nedaug žmonių, bet visgi keli pabėgėliai dabar galės jau būti perkelti. E, JAV irgi turi savo programą, bet jinai e, tie procesai vyksta ilgai ir šitie žmonės gyvenantys stovykloje turės dar palaukti, kol sužinosime, kokios galimybės jos perkelti. Matote nuotraukų, kur žmonės džiaugiasi, man teko garbė ir privilegija nuo vasario iki jų išvykimo, aš tų pabėgėlių būti su jais ir galiu pasakyti, kad tai yra nuostabus jausmas, kai Somalio daktaras su savo šeima mato galimybę Norvegijoje viską pradėti iš naujo. Uh, Tai yra puikus pavyzdys, kaip galime pakeisti tokių žmonių gyvenimą. Dar keli akcentai. Pirma, padėtis stovykla tokia. Ateina žiema ir padėtis bus blogesnė. Tad reikia kuo greičiau surasti sprendimą. Antras dalykas. Pabėgėlių skaičius yra gan nedidelis techniškai daug paprasčiau įvykdyti perkelimą ir jau gruodžio mėnesį bus galima pateikti prašymus ir tikėkime, kad, kad ES įsitrauks į šitą e, sistemą. Dabar mes turime e, iš Somalio, iš Eritrejos, iš kitų šalių žmonės ir jų Tunise palikti negalime, nerasime jiems vietos. Taigi turime ištiesti rankas tunisiečiams ir pasakyti, jūs pasirūpinate milijonų, gal mes galime pasirūpinti keturiais tūkstančiais pabėgėlių. Tunisiečių pastangos yra net didesnės negu tos humanitarnė pagalba, kuri buvo skirta šitą stovykloje pabėgėliams. Ir toliau Tunise yra priimta 70 tūkstančių Libijos gyventojų, kurie pabėgo ir daugybė Libijos piliečių, kurie negali grįžti. Tikriausiai žinote, kas vyksta Libijoje ir bus labai daug Libijos piliečių, kurie negalės grįžti į Libiją pasikeitus padėčiai ir žiniasklaida jų nemato. Tunisas, kita vertus, priima šitus žmonės ir ne tik jos apgyventina, bet ir suteikia medicinę pagalbą, suteikia maistą. Ka, kaštai viso to yra labai dideli reikėtų atlikti palyginamąją analizę, kiek Tunisas lėšų išleido lyginant su kitom pasaulio šalim šitoje situacijoje ir patikėkite, tas skirtumas bus milžiniškas. Irgi paskutinis dalykas. Yra būtina parodyti Tunisui, kad jie pasielgia teisingai, kad jų požiūris yra teisingas, jie teisingai darė priimdami tūkstančius žmonių. Galbūt tas atsakas jiems būtų būtent sėkmingas perkelimas tų 4000 pabėgėlių, kurie dabar toje e, stovykloje gyvena ir laukia žiemos. Aš pats negyvenu toje stovykloje, aš turiu namus, bet patikėkite, gyventi toje stovykloje, ten nakvoti, ypač žiemą yra labai sudėtinga. Taigi, imkime darbo. Dėmėsim the, the resourcefulness of, of refugees in the camps is one of the things that astonishes people who come from the outside. For... Iš tikrųjų, tie, kas atvyksta į stovyklą iš išorės, pamato, e, kokiom sąlygom žmonės gyvena ir, ir vis tiek toliau ir, ir vaikus moko, ir patys mokosi. Ir, ir toliau gyvena. Iš tikrųjų, kai perkelti žmonės sako, mes viską praradom, bet vienintelis mūsų kapitalas ateičiai yra mokslas. Tai aš manau, kad tikrai to reikėtų pas, bent jau pasimokyti, bent to iš jūsų parodytų nuotraukų. Dėl skubos tvarka vykdomo perkelimo irgi yra labai svarbu minėti mūsų vykdomą projektą, aišku, tai, tai atskiras projektas. Biudžeto komitetas patvirtino prieš dvi savaitės tą projektą, kitą savaitę tikiuosi bus plenarniai sesijoje Patikr, patvirtintas tas projektas, tai yra 3 milijonai, kurie gali būti būtent sku, ypatingoms toms situacijoms skirta iš, iš pabėgėlių fondo taip pat lėšos. Uh, Be to, dar vienas dalykas bendro sprendimo procedūroje galutinio patvirtinimo laukia sprendimas dėl tų prioritetinių stovyklų, kur, um, kurios nukentėjo nagaivilnių nelaimių. Ne viskas buvo tai akivaizdu pirmosiose diskusijose, kad reikia prioriteto būtent toms, bet kaip iš sušo, pavyzdžiui, ir, ir kitose stovyklose mes matome, kad iš tikrųjų labai kenčia jos nuo gamtos poveikio gaivilių nelaimės, taigi mes turime jau popierių, bet tikiuosi ir, ir realiam gyvenime. Pamatysim rezultatus. Matau, kad mes labai vėluojame. Dabar uh, į kitą pusę atsisuku kitus prelegentus. Ponas uh, Moris. Labai ačiū už kvietimą. Ačiū, kad už tai, kai kalbate apie prieglopščio politiką, jūs kalbate ir apie perkelimą į kitas gyvenamas vietas ir tai labai svarbu. Kas nežinote, SSM yra Europos bažnyčių, kurios dirba bažnyčių komisijos, protestantų, anglikonų daugiausia, bažnyčių, kurios dirba, komisijos, kuri dirba migrantų klausimais, organi... struktūra Mes kalbame apie tai, kad apsauga yra reikalinga tokiems asmenims, nežiūrint jų um, religijos ar bet kokių kitokių uh, dalykų. Iš tikrųjų, perkelimas daug kas sako yra prieštaringas dalykas, teisinės bazės nėra, kuri mums padėtų spręsti tos lasmus. Dėl to tai yra sudėtinga, bet lygiai taip pat ir įdomu įgyveninti, nes manau, kad čia būtent argumento svorį visą tą tai pristatė mums jau anksčiau kalbėję prelegentai. Mat, pažiūrėję tas. Uh, nuotraukas iš Šuša ar iš kitų stovyklų, mes aiškiai matome, kodėl reikia tuos žmonės perkelti kitur ir vis tiek, kad ir ką be padarytumėm, tai bus tik tai lašas jūroje. Bet e, labai plačiai yra reikalingos tos mūsų perkelimo pastangos dabartinėme šiolaikinėme pasaulyje. Mūsų pirmininkas buvo pranešėjas perkelimo klausimais, taigi jis pradėjo um, aiškinti visus sudėtingus šios ryties elementus. Girdžiu, visi, visi sako, sudėtingas klausimas, įstrigęs tarp institucijų ir taip toliau. Aš noriu pasakyti, yra daug dalykų, nežiūr, kurie nežiūrint to vis tiek gali būti padaryti. Ir aš manau, kad turim sutelkti dėmesį į tai, kas gali būti padaryta nežiūrint to, kaip tas klausimas bus galų galės spręstas bendros sprendimo procedūra. Uh, Noriu pasakyti, kad radau labai svarbų dokumentą. Tai yra 2010 m. gegužės 18 dienos parlamento rezoliucija dėl ES um, spenų perkelimo politikos. Ir aš norėčiau visus padrasinti, pasiekti tokiu pavyzdžiu ir iš tikrųjų pamatyti, kad kai kur galime daug ką nuveikti. Taigi, daug kas jau po truputį juda, bet reikia uh, postumio papildomo. Mums reikia, aišku, diskusijų, reikia politikos diskusijų dėl aiškių e, teisinių nuostatų ir aiškių argumentų. Ir čia manau, kad esmė yra ta, kad turime būti drąsus ir pasakyti, kiek per penkerius dešimt metų žmonių gali būti perkelta Europos Sąjunga. Gerai, kai kalbame apie prioritetus, bet jeigu kalbame tik tai apie 4-5 tūkstančių žmonių per visą ES, tai yra menkas skaičius. Jeigu nutinėjai prioritetus, tai turi prasme, kai eina kalba apie masto ekonomiką, apie kažkokius tai didelės apimtis, pavyzdžiui, 50 tūkstančių e, JAV. Aš visuomet noriu paminėti tikslius skaičius. Aš manau, kad ES gal turėtų labiau žiūrėti į, pažiūrėjau, tokius pavyzdžius, o ne į dabartinę savo situaciją. Ir tuomet ir prioritetai turėtų prasme. Tuomet mes galėtumėm ir Tunisui pasakyti, kad mes jums realiai padedam. Kol kas tai yra, bijau, kiek dirbtinos diskusijos. Parlamentas prašo labai svarbių dalykų. Pavyzdžiui, Mm, sukurti e, bendrą misiją, naudoti bendras infrastruktūras, įvertinti dabar e, vykdomas perkelimo procedūras. Pavyzdžiui, mes turime su Irako iniciatyva vieną programą. Tai yra bandom, bandomasis projektas Europos Sąjungo, tai gal reikėtų dabar kalbėti jau apie naują bandomąjį projektą, būtent reaguojant į tą krizę prie mūsų durų visai, pavyzdžiui, Šiaurės Afrikoje, turint omenyje, kad operacija būtų ne, tikrai nedidelė, yra daug palaikymo iš vietos bendruomenės tiems žmonėms, kurie gauna apsaugą tiesiogiai. Uh, Parlamentas taip pat paprašė, kad būtų privati, privatos ir viešo sektoriaus partnerystė, siejant um, tą darbą su nevyriausybinėmis organizacijomis, kad iš tikrųjų europinės ir vietos lygmuo daugiau kalbėtųsi, kad ir valstybės narės šiai įsitrauktų į valstybinės įvairios struktūros, pabėgėlių komisaras, bet ir pilietinė visuomenė, nes anksčiau ar vėliau pilietinė visuomenė vaidins labai svarbu vaidmenį, priimant tuos žmonės, kuriant visą palaikymo paramos bazę mūsų bendruomenėse. Parlamentas savo darbe dėl šio klausimo perkelimo e, kalba apie e, specializuotą kažkokį padalinį ir sako, kodėl tai ar nebūtų galima panaudoti jaso. Aš manau, kad reiktų galvoti strategiškai, aš nenoriu nieko įžeisti, bet kai e, iš, iš, iš savo, iš, iš diskusijų su Panvisle ir kitų na, negalėčiau pasakyti, kad e, iš tikrųjų yra toks labai svarbus prioritetas dabar parinkti į e ASO kaip, centri, kaip centrą. Sakau, kad parlamentas, kitos institucijos turi viską nuspręsti teisingai nuo pat pradžių. Parlamentas daug kalbėjo apie prioritetų nustatymą ir reguliarią situaciją, e, situacijos analizę, žiūrint, kuriuoms stovykloms prioritetą teikti ir taip toliau. Daug yra diskusijų apie techninius aspektus, kaip viskas veiks, kaip vietos bendruomenė priims ir taip toliau, bet labai svarbu kalbėti ir apie tai, kurios grupės e, turėtų tos apsaugos sulaukti greičiausiai, kurioms grupėms to labai reikia. Mm, tai dažniausiai yra labai nedidelė grupė. Uh, kuri, kuriai tikrai labai reikalinga ta apsauga, o kitos grupės gali tikrai būti ir, ir vietinės integracijos procesų naudos gavėjai ir taip toliau. Ir pabaigai noriu pabrėžti, kad daug yra kalbama apie perkelimo ekspertų grupę. Buvo taip galvojama, kad tokia ekspertų grupė suvaidins labai svarbu vaidmenį nubrėžiant prioritetus. Mes žinome, kad na, šis klausimas sudėtingas, tačiau uh, yra labai daug dalykų, kuriuos ekspertų grupė galėtų padaryti net ir nepriejus dar kitų prioritetų nustatymo. Būtent daug tos perkelimo veiklos buvo pradėta dėl to, kad buvo paskatinimo iš kai kurių valstybių narių, buvo dvinių programos, mainų programos ir taip toliau organizuotos. Aš manau, kad ekspertai gali jau ir dabar daug ką padaryti, gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį ir tai yra visiškai įmanoma. Tai tiek tokių būtų mano pasiūlymų. Gal reikėtų žiūrėti labiau ne tai, kas neįmanoma ar sunku dabar, o labiau į tai, kur mes galėtumėm judėti į priekį. Ir aš manau, kad čia parlamentas tikrai padėjo puikius pamatus ir aš, e, ir aš labai raginčiau jūs tęsti tokias puikias institucinės diskusijas. That's report. That, that's beginning... Ačiū tikrai <laughs> puikiai prisimenu tą pranešimą, todėl pradžioje aš prisiminiau ir savos iniciatyvos pranešimą. Tuomet tai buvo labai svarbus dalykai e, tame pranešime aptarti, bet ir savos iniciatyvos pranešimą labai prisimenu panas Hidalgo, Hiršas Šaldės, Kakėl iš Žaliųjų. E, Papa Nikolauju iš EPP ir netgi Kirkop iš ACR e tuomet sudėjo puikias mintis į tą pranešimą. Ir man atrodo, tas kertinis akmuo, kaip kad ten ir pasakyta tame pranešime, yra būtent perkelimo padalinio įkūrimas jaso. Nes galbūt mes turim lėšų fondą, bet kad ir kiek neturime tiek, kiek reikia žmogiškų išteklių, visų techninių pajėgumų ir to žmogiško ryšio, pajautimo to žmogiško ES struktūrose. Taigi čia būtų kitas Dabar iškart laukiantis klausimas komisijai tarybai plenarinėje sesijoje būtent dėl to perkelimo centro kūrimo. Aš tikiuosi, kad mes lauksime gerų žinių iš tarybos. Jeigu ne, aišku, mes žiūrės, toliau atidžiai stebėsime tos tų faktų raidą. Dabar, ponė Tomas. As, uh, mentioned... Iš čia uh, naudinės savybės. Ačiū. Uh, Aš esu JAV valstybių atsovybės Europos Sąjungoje čia Briuselėje migracijos politikos ir pabelgių reikalų pareigūnė. Na, iš tikrųjų, jau porą metų užimu šias pareigas, taigi savo darbę su kuriame susiduriu su vairiais ES e institucijų aspektus. E, Pastebėjau keltą skirtumų, įdomių skirtumų, mes, kaip mes e, sprendžiame perkelimo klausimus. Ir norėčiau pasidalinti čia patirtimi su jumis. E, vienas įdomus pastebėjimas būtų tai, kiek dažnai es valstybės narės e, priskiria vidaus reikalų ministerijai atsakomybę už e, perkelimo klausimų sprendimą. Aš mančiau, kad e, tai iš dalies sąlygoja diskusijų formą ir, ir pobūdį. JAV, mūsų vidaus reikalų ministerija, kitaip sakant, vidaus saugumo departamentas, vaidina iš tikrųjų lemiamą vaidmenį, atrenkant pabėgėlius, tikrinant jų saugumą, duomenis prieš sprendžiant juos perkelti. Na ir Kita vertus, tai turi atitikti ir mūsų vidaus ir užsienio politikos interesus. Taigi mūsų e, valstybės departamentas ir konkrečiai e, valstybės departamento pabėgėlių piliečių bei gyventojų biuras e, forma šią politiką, koordinuodamas savo veiksmus su kitais valstybės departamento biurais bei su platesniu ratu valstybinių institucijų tam, kad mūsų programas atitiktų tiek užsienio politikos tikslus, tiek humanitarnius poreikius. Pavyzdžiui, e, užžiūrėjo pabėgėlių perkelimo programa, kaip šiandien išgirdome e, e, šiandieną komentaruose, gali pagelbėti pabėgėlius primančioms valstybėms sušvelninti padėtį jų viduje ir to būdu sumažina bendrą pabėgėlių srautą. Taip pat perkelimo programos kartais leidžia pasiekti kitų humanitarnių sprendimų. Uh, nepriklausomant to, ar mes bendradarbiavame su kuo nors, e, gražindami pabėgėlius, skatindami jų grįžimą, ar e, iškodami kitų sprendimų. E, vienas iš esminių aspektų yra tas, kad humanitarniai sprendimai kartais gali padaryti teigiamą įtaką platesniem politiniam tikslam, būtent stabilumo, taikos užtikrinimą iš visose konfliktų apimtose regionuose. Uh, Taip pat perkeliama programos e, e, atspindi JAV e, humanitarinius tikslus, kuriuos mes paskiau galime demonstruoti kitiems. Dar vienas JAV požiūrių aspektas, kuris skiriasi nuo to, ką aš bent jau esu mačiusi kitose šalise, yra platus naudojimasis partnerystėmis. E, apie tai truputį anksčiau buvo užsiminta, JAV perkelimo programa iš tikrųjų nevyktų, jeigu nebūtų įtraukta daug kitų partnerių įvairiose ligmenyse, tiek nacionalinėme ligmenyje, tiek valstybių ligmenyje, tiek vietinėme ligmenyje, įtraukiant piliečių organizacijas, religinės grupės ir taip toliau. Federalinėme ligmenyje Čia dalyvauja valstybės departamentas, sveikatos ir humanitarinių reikalų komitetas, e, taip pat e, užimtumo, e, švietimo institucijos ir panašiai. Kai kurios iš institucijų specializuojasi pabėgėlių klausimų sprendimuose, kitos tiesiog turi atskirų programų, kurios orientuotos į pabėgėlius arba imigrantus ar panašiai. Ir mm, atskirom programom ir leidžiama pabėgėliam taip pat pasinaudoti šiom programom. Uh, Taip pat e, veikia kelios stambios e, nevyriausybinės agentūros organizacijos, kai kurios šių susijusios tam tikromis e, religinėmis organizacijomis. Ir savo ruoštų šios organizacijos panaudoja savo šalies masto tinklus, pavyzdžiui, katalikų viskupų e, E, tarnyba veikia per katalikų bažnyčios įvairias e, šakas ir organizacijas, Liuteronų bažnyčia tinkamai turi savo tinklą, e, na ir taip toliau, taip toliau. Iš tikrųjų, visos šitos organizacijos vietos mastu vėlgi tada jau pasitelkia savo sudėtinės organizacijas, kurios E, pavyzdžiui, galėtų būti įvairių tikėjimų kongregacijos, e, tam tikros labdaros organizacijos ir panašiai. E, taip pat šios vietinės šalis padeda surinkti įvairias aukas, drabužius, pagalbą natūrą ir panašiai. Na ir reikėtų akcentuoti, kad visos šios organizacijos, įskaitant ir įvairias religinės grupės, aptarnauja įvairaus tipo pabėgėlius, nepriklausomą nuo jų tikėjimo, nuo jų religijos ir panašiai panašiai. E, taip pat humanitarnės pagalbos e, paslaugų departamentas e, pasitelkia įvairias kitas organizacijas, tačiau didžioji dalis e, lėšų skiriama yra valstijų e, vyriausybės agentūroms, kurios jau savo valstijų ribose toliau skirsto šias lėšas. Na ir čia be abejo finansuojama tokia veikla kaip anglų kalbos mokymas, e, spe, e, profesinis parengimas, e, permokymai ir panašiai, panašiai taip pat finansuojamas programos e, specializuotėm pabėgėlių poreikiam taikyti. Trečias aspektas, kurį aš pastebėjau ir kurį taip pat norėčiau paminėti, vėlgi, e, Torsinas apie tai irgi kalbėjo, tai yra būtent masto ekonomikos klausimas. Mes jau kalbėjome apie skaičius, kurie perkeliami JAV. Ir šie dideli skaičiai leidžia mums organizuoti mūsų programas e, būtent taip, kad jos būtų efektyvios. Iš tikrųjų, mes turime aštuonis perkelimo pagalbos centrus visame pasaulyje ir jie padeda mums atrinkti tinkamus kandidatus. E, šios centrus prižiūri tarpinės organizacijos bei nevyriausybinės organizacijos, kurios sudarė sutartis su valstybės departamentu, kai kurios e, iš tų organizacijų yra labai stambios, bent jau trys iš jų, tai yra Bankokė, e, Nairobi ir kai kuriuose kitose pasaulio dalise, e, turi per šimtą darbuotojų ir apima labai didžiulės teritorijas tokiu būdu mums e, pavyko sumažinti e, pabėgėlių kandidatų perkelimui e, atrankos kaštus, taip pat galim pasinaudoti vietinę patirtimį ir pasidalinti geriausiamą patirtimį. Tačiau net ir be to, kad mes iš tikrųjų priėmėme didžiulį skaičių pabėgėlių, reikėtų tiesiog paminėti, kad ta masto ekonomika veikia net nacionaliniu mastu. E, iš tikrųjų, kada mes naudojame kažkokią tai tikslinę programą, o ne perkeliame pabėgėlius tiesiog pagal poreikį ad hoc principų, e, galime tai daryti kur kas tikslingiau, kur kas geriau organizuotai. E, man teko kalbėtis su Europoje ir JAV dirbančiais perkeliamo specialistais ir pasidariau išvadą, kad iš tikrųjų daugeliu atveju dėl kelių priežasčių yra lengviau perkelti desnės žmonių grupės Visų pirma, kai turime metinės kvotas, tai leidžia e, planuoti kelis metus į priekį. Galime taip pat užtikrinti, kad programos e, turėtų testinumą. Taip pat lengviau yra iš anksto numatyti programas ir problemas ir joms užkirsti uh, E, kelią, e, kol jos dar neįsirutulioja kažką rimtesnio. Taip pat labai svarbu yra užtikrinti e, sąsajas su vietinėmis bendruomenėmis, įskaitant darbdavius ir potencialius, tarkim, būstų nuomotojus ir panašiai. Taip pat nuolatos vykdoma programa leidžia parengti patyrusių specialistų, kurie daug greičiau gali susidoroti su iškylančiamis problemomis. Uh, E, vienas dalykas, kuris mane priblaškė, yra tas mastas, e, kiek e, didesnių kiekį pabėgėlių perkelimas leidžia sukurti naujai atvykusių pabėgėlių mikrobendruomenės, kurie vėliau gali ieškoti atramos jau vieni pas kitus. Ir jie padeda tiek vaikų auginimo klausimas, tiek suranda darbo, tiek panašiai. Tokiu būdu taip pat ir primačiai bendruomenė įgyja E, tam tikrą mm, rezervą potencialių darbuotojų, kurie jau turi reikiamų įgūdžių, moka kalbą ir panašiai. Taigi iš tikrųjų pabėgėliai gali e, ir jie tai daro, iš tikrųjų gelbsti vien kitiems e, vykdant šitas perkelimų programas. Ačiū, ponė Tomas. Be abejo. JAV perkelimų programos žmonių skaičiai yra įspūdingi, tačiau kas labiausiai turbūt daro įspūdį šioje programoje, yra tai, kaip jie sugeba e, susijęti vertybės, e, pabėgėlių vertybės su priimančių bendruomenių vertybėmis. Tiesą sakant, e, netaip seniai per pirmąją videokonferenciją su JAF e, pabėgėlių perkelimo klausimais, mes įstikinome, kad merai, vietos bendruomenių lyderiai iš tikrųjų yra labai suinteresuoti ir jie, jie, jie aktyviai dalyvauja tokiuose programuose. Na, dabar aš norėčiau steigti žodį paskutiniam mūsų kalbėtojui, e, Danų atstovui, kuris taip pat turi daug patirties būtent Danijos perkelimo programų vykdyme. E, jisai apžvelgs, kaip valstybės narės gali taip pat pasinaudoti šitams galimybėmis. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, padėkosiu už galimybę pasidalinti Danijos patirtimi. Ypač dabar, kai yra kalbama apie Europos perkelimo politiką, labai svarbu kalbėti apie atskirų valstybių narių patirtį. Kaip žinote, Danija neseniai striko nuoja vyriausybę, vadinasi, mes tikimės pasikeitimų taip pat ir šioje srityje nauja vyriausybė jau pareiškė, kad laikysis tų pačių kriterijų, atrenkant pabėgėlius perkelimui. Bus padaryta pakeitimų tam, kad būtų nediskriminuojami pabėgėliai, nebus pakeista dabartinė kvota 500 perkeliamų pabėgėlių. E, Danija jau senai kviečia kitas valstybės narės prisidėti prie savo perkelimo e, programos. Manome, kad šita programa yra e, prieglopšio programos dalis ir mm, labai įdomu buvo šiandien paklausyti su pasisakymu. 1978 e, kvoto Danijoje buvo nustatyta ir pagal atitinkamus susitarimus gali būti perkelti pabėgėliai į Daniją. Čia dažnai kalbama apie kvotinius pabėgėlius. Nuo 88 metų kvota tapo 500 pabėgėlių per metus. 2005 metais buvo kvota pakista iki 1500 e, žmonių per metus. Šitas pakeitimas buvo padarytas tam, kad kvota būtų geriau pritaikyta prie kiekvienų metų poreikių. Penktais metais taip pat ir buvo praplėstas kategorijos tų asmenų, kurie galėtų būti perkelti į Daniją įtraukti tie žmonės, kurie pagal Danijos e, teisės aktus galėtų gauti humanitarinę pagalbą ir teisę gyventi Danijoje. Ir buvo rimti nauji kriterijai, tai būtent e, teisė būti perkeltų į Daniją ir gauti galimybę gauti leidimą gyventi. Kaip sakiau, naujoji vyriausybė pranešė, kad šitos naujosios sąlygos nebebus taikomos. Bus atsižvelgiama į tai, kiek, kokios yra pabėgėlio apsaugos, kiek pabėgėlių reikia suteikti apsaugą. Danija nori suteikti pagalbą asmenims, kuriems reikia pagalbos E, taip pat norime sumažinti spaudimą pirmai pabėgėlių šaliai, kurioje dažniausiai yra per daug pabėgėlių, daugiau negu gali ta šalis priimti. Taip pat mes tengiame strategiškai naudoti perkelimo programą ir perkelimas turėtų būti e, priemonė užtikrinti mm, pabėgėlių teisės strateginės strategiškai turi būti žiūrima į perkelimą. Taip pat, turint galvoje perkelimą, galima strategiškai dėrėtis ir su kilmės šalimi. Mes esame įsipareigoję užtikrinti žmonių teisės, taip pat pasirašome redmisijos sutartis nuo šį penktų metų pabėgėliai turi trejus metus e, įsitraukti, įsin, integruotis į Danijos visuomenę. Asmenys atrenkami pagal UNHCR e, prieglapšio sistemą. Taip pat e, tie asmenys, kuriam, kuriam, kuriems staigiai reikia pagalbos, visos kategorijos, visoms kategorijoms dokumentas turi būti, dokumentai turi būti pateikti pirmiausia jungtinėms tautoms, paskui tik tai svarstomos Danijoje. Dani, asmenys atrenkami per atrinkimo misijas tose šalyse, kur tie asmenys mm, tuo metu gyvena. Taip pat tuo metu, tų misijų metu yra kalbamas atskirai su kiekvienu potencialių perkeliamų pabėgėlių. Tai atlieka atitinkami Danijos pareigūnai ir taip pat Danijos pabėgėlių taryba. Migracijos taryba priima paskutinį sprendimą, galtinį sprendimą ir išlei, išduoda leidimą perkelti kiekvienu atskiru atveriu, atveju nes tautos pateikė, UNHCR pateikė dokumentus Danijai, maždaug 25, 25 asmenų per metus. Nuo 20 iki 30 asmenų per metus padidėjo šitas skaičius. Kaip sakiau, perkelimas vyksta pagal susitarimą tarp UNHCR ir Danijos. Danija nusprendžia, ar tas konkretus asmuo atitinka e, reikalavimus, kad jam būtų suteiktas leidimas gyventi Danijoje. Tai taikoma visoms asmenų kategorijoms ir atrinktiems e, per misijas ir, ir kitos kategorijos asmenims. Kiekvienu atveju e, Danijos pareigūnas nusprendžia, ar pagal patiktą prašymą tas asmuo gali būti perkeltas ir gauti leidimą gyventi. perkeliami ir tie asmenys, kurie e, gauna pėgelio statusą ir tie, kuriems reikia e, humanitarinės pagalbos. Atsižvelgiama taip pat ir į šeimos, mm, šeiminę padėtį, asmens amžių, motivaciją, išsilavinimą ir taip toliau. prieš priimant galutinį sprendimą per, dėl perkelimo e, savo gyvenamojo šalyje asmuo turi pasitikrinti sveikatą. Apie tris atrinkimo misijas e, įvykdome per metus. Šitos misijos atliekamos pagal Danijos migracijos tarnybos rekomendacijas. E, taip pat pasitarėme su jungtiniu e, JTNPK ir su atitinkomomis kitomis institucijomis. E, į Daniją buvo perkelta asmenų šeštais metais iš Malazijos, Zambijos ir Nepalo, 2009 metais iš Nepalo, Ruandos, Malazijos, 2010 metais iš Nepalo ir Kenijos, 2010 metai buvo paskutiniai iš tų trijų metų laikotarpio ir mm, Danija priėmė pabėgėlių iš Nepalo ir iš Kenijos. 2011 metais prasidėjo antras, kitas etapas įvyko misijos Nepalijoje, Malazijoje, Nepale, Malazijoje ir Zimbabvėje. Sprendimai bus priimti e, šių misijų rezultatų, dėl šių misijų rezultatų bus sprendimai priimti 2012 metais. Perkelimas gali tapti labai svarbių įrankių ES pabėgėlių politikoje. apie pabėgėlių saugumą ir teisės negalima kalbėti vien nacionaliniu lygmeniu. Reikia įsigilinti į priežastis ir kiekvienos mes situaciją. Mes stengiamės nacionaliniu lygmeniu daryti kuo daugiau, bet taip pat atsižvelgti ir savo tarptautinius įs, įsipareigojimus. ES politika turi būti toliau tobulinama. E, Danija turi patirties šitoje srityje ir mielai ją pasidalins. Has... Pajėgumų stiprinimas yra labai svarbus, reikia paminėti mokymo naudą, ypač e, tą naudą perstoja ir kitas valstybės, ir tai irgi vystimosi pagalbos elementas. Pajėgumų stiprinimas yra labai svarbus, žiūrint į kilmės regionus, kad būtų galima sustiprinti bendrus pajėgumus, teikti pagalbą tiems asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Taip būtų galima užtikrinti, kad standartai auktų tos kitose valstybėse ir mažėtų migraciniai srautai į Europą. Aš tikiuosi, kad ši informacija apie Danijos patirtį mm, buvo naudinga jums ir įkvėpė jūs tolesniam darbui. Ačiū. Labai ačiū, ponė Grinstrup. Džiugu išgirsti Danijos patirtį parlamente, nes iš jos irgi galime pasimokyti. kad Danija pirmininkaudama taip pat galėtų pasidalinti šitą patirtimi ir taryboje perduoti tai, ką šiandien mums papasakote apie perkelimą. Supratome, kad labai svarbu ir informuoti visuomenę tam, kad perkelimo politika būtų tobulinama, kad perkelimas būtų dažniau gyvenimas. Tai, taigi labai dėkoju už tai, kad pastalinote Danijos patirtimi. E, neapibendrinsiu diskusijų, nes jau komentavome debatus. Tiesiog norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad kitą savaitę per plenarinę sesiją irgi vyks debatai. perkelimo dokumentas buvo patvirtintas. Taip pat mes Europos parlamente dar kalbėsime apie dokumentą susijusiu su perkelimu. Labai džiaugiuosi, kad perkelimo dokumentas, kaip girdėjome, komisija sakė, kad 2012 metais būtų gerai sukurti ES, įkurti ESO perkelimo padalinį. Taigi dėkoju visiems dirbusiems su šiuo dokumentu ir pirmasis žodžio prašo ponas Nesip Idalgo. Labai greitai, nes dabar jau darome apibendrinimą, norėčiau padėkoti už tą pamoką, moralinę pamoką. Labai jums ačiū, bet dar ir praktiškai, kaip sakėte, pirmininkė Tavariš, praktinė prasme norėčiau, kad mes vėl pasiūstume žinę iš Europos sostinės, iš Briuselio, iš mūsų institucijos. Reikėtų nusiųsti žinę apie tai, kaip svarbu tos penkis tūkstančius pabėgėlių perkelti iš Šiaurės Afrikos, kad labai skubu veikti. Turime 5000 pabėgėlių, kurio, kurie jau yra um, užfiksuoti, kurie, kurie jau atvyko į Trip, pabėgo iš Tripolio, kurie bandė bėgti jau Lampedusą. Ar yra dar kokie 5000, kuriuos galima būtų pridėti prie tų, kurie jau yra užregistruoti ir kuriuos turėtumėm irgi priimti? Ar čia yra tie visi 5000, ar yra dar 5000, kurie kažkaip neužregistruoti? Ar mes kalbame iš jūsų apie 10 tūkstančių, ar apie 5 tūkstančius? Jane Lambert. Thank you. One of the questions that... Ačiū. Kilo e, vienas klausimas svarstant uh, prieglapšio politiką. Tai būtent, kad kai kuriuose valstybėse narėse kyla klausimų dėl šeimos sujungimo. Susijungimo. Kalbant apie organizuotą perkelimą, ar tai yra problema, ar iškyla tokia problema būtent šeimos sujungimo? Ir jeigu iškyla, kaip tada jūs elgiatės, ką darote? Žinau, kas parašyta ES direktyvose ir žinau, kad valstybės narės suka galvą, kaip jas pritaikyti, bet norėčiau išgirsti jūsų argumentus šio klausimu. No for... Daugiau niekas neprašo žodžio. Aš nežinau, ar kas nors norėtų atsakyti konkrečiai iš tos du klausimus. Galbūt jūs? Pirmiausiai dėl 5000 pabėgėlių. Tai yra tas skaičius pabėgėlių, pripažintų pabėgėlių. Dauguma iš jų pabėgo iš Libijos ir kreipėsi į mūsų biurą Libijoje, bet e, kreipėsi e, daug E, somaliečių, kitų e, valstybių piliečių, kurie taip ir nepateko į mūsų e, tą ofisą Libijoje, negalėjo kreiptis. Taigi tai buvo asmenys, kurie buvo užregistruoti, kuriam buvo pati suteiktas pabėgėlio statusas, bet taip ir nesikreipė į mūsų biurą Libijoje. Ir jie tada, kai jie kirto sieną ir atėjo mūsų stovyklą, mes e, sprendėme kiekvienu atveju atskirai. Tie, kurie jau buvo užregistruoti ir buvo kreipęsi į mūsų tą biurą, tai e, buvo su jais lengviau, o dėl kitų reikėjo spręsti. Taigi, atsakant jūsų klausimą, turime penkis tūkstančius užregistruotų nu, asmenų, taip pat e, Libijoje. Toliau dirbame ir tikimės, kad tada jau mūsų biuras galės dirbti su tais asmenimis, kurie dar liko Libijoje, bet nori pabėgėlio statuso. Pirmininkas, nori... kitas pranšėjas. Norėčiau pridėti dėl pabėgėlių ir migrantų į Lampedūzą atvykstančių. Mes dažnai nesakome perkeliami asmenys. Uh, Mes paprastai skirstome tos asmenys. Asmenys, kurie užstringa tose stovyklose, kiti asmenys, kurie e, bando atvykti į Europą, bet šiuo atveju buvo asmenų, kurie iš, Tunisio, iš Tuniso grįžo į, į e, Libiją pasimti savo pasų ir bandė patekti neteisėtų būdų į Europą, nes jie nesulaukė perkelimo. Gegužės mėnesį kilo gaisras, jie pamanė, kad yra nesaugus ir nusprendė sėsti valtį ir plaukti į Europą. Taigi, jeigu perkelimas trunka per daug ilgai, tada gali atsitikti taip, kad a, tie pabėgėliai nuspręs pabandyti patekti į Lampedusą. Bandysiu atsakyti į ponios klausimą. A, Danijos atstovas turėtų atsakyti į klausimą apie e, tai, ar šeimos sujungimas Danijai perkeliant yra problema ar ne. E, man atrodo, kad yra sunku mm, nustatant asmenų tapatybę ir jų poreikius, nustatyti asmenų šeimos sudėti. E, E, labai sunku nustatyti, ar asmenys, kurie sako, kad yra šeima, iš tikrųjų yra šeima, ar ta moteris, kuriai kyla grėsmė, sako, kad jos vyras dingo, mes norime, bandome įsitikinti, ar tikrai tas vyras negyvena toje pačioje stovykloje. Taigi identifikuoti šeimą yra sunku, bet jau daugelį metų mes vykdome perkelimus. E, Taip, būna prašymų e, sujungti šeimą, bet nežinau, ar čia yra būtent perkelimo politikos problema. Gal jūs norėtumėte dar pridėti? E, e, Svarbus dalykas, kaip perkelimo programa gali išgelbėti žmonės nuo e, prekybos žmonėmis ir bandymo kirsti sieną ne, neteisėtai. E, Žinome, kas vyksta um, Dužėme jūroje, todėl labai svarbu tam iškirsti kelią. Ponios Lambert klausimo. Mm, žinau, kad kalbėjote apie Junktinių tautų pabėgėlių komisaro požę tašką, kitų organizacijų padedančių pabėgėliams um, požę tašką. Tai aišku, ir krikščionių organizacija lygiai taip pat labai e, rūpinasi šeimos situacija ir ar, ar prašai valstybės atstovo ar pilietės visuomenės atstovo pagalbos vis tiek eina kalba apie, pavyzdžiui, šeimos sudėties nustatymą. Pabėgėliai labai dažnai turi įvairiausios skirtingos informacijos. Vieni galvoja, kad um, negali atsivežti visos šeimos, gali tik tai kelis narius. Jeigu atsiveši daug šeimos narių, tai tavęs neparinks. Gal, jeigu atvyksi vienas, gal tave parinks, paskui galėsi kitus atsivesti ir taip toliau. Taigi, uh, aišku, vienas dalykas yra svarbu nustatyti, kas yra šeimos nariai, kas nėra šeimos nariai. Ypač tose didelėse stovyklose, ypač kritinė krizinės situacijos sąlygomis, nelabai aišku, kur kas, prie ko. Ir būna, pavyzdžiui, klausimas jau išspręstas, štai staiga oi, dar vienas vaikas yra, pasirodo, nebuvo prirašytas, pasirodo, neišspręstas dabar dar jo klausimas. Kitas dalykas, tas klausimas, o kas yra ta šeima? Dažnai, ypač kai eina kalba apie šeimos susivienimą, pavyzdžiui, Kenijoje stovykloje yra daug našlaičių, kurie, kuriuos įsivaikino kai kurios šeimos, bet jie nėra tiesioginiai, pavyzdžiui, giminaičiai, tiesioginiai šeimos savokui galbūt tada jie netilptų. Mūsų su supratimu galbūt tai ne šeima, tačiau gyvena jie kartu jau dešimt metų, pavyzdžiui, tai jau yra šeima. Tai yra tokių įvairių aspektų šeimos susivienimo procesuose. Vienas dalykas yra teisinis statusas, bet kitas dalykas yra. Mm, daugelį šalių pabėgėliai kažkaip tai bando iš, išgyventi, kažkaip išgyvena, bet atsivežti kažką kartu yra ir finansinių kliūčių. Tai būna, kad pavyzdžiui, surenka e, ištisa grupė e, žmonių pinigų vienam kažkam, tai, kad galėtų jis atvažiuoti ir paprastai finan, dėl finansinių sunkumų iš tikrųjų ne, ne visiems pavyksta šeimas atsivežti. Tai yra didelis klausimas. Danijoje kol kas tai nebuvo problema, bet klausimas labai aktualus, ypač pabėgėliams. Kai na kalba, pavyzdžiui, apie atranką. Mes tengiamės juos informuoti apie susi, šeimos susivienijimo taisyklės Danijai. E, žino jas, kai, kai at, nusprendžia atvykti, atvykti, apsistoti Danijoje, mes žinome, mes informuojame jas apie uh, tas taisyklės. Taigi labai svarbu, kad žmonės būtų tinkamai informuoti ir teisingai suprastų, kad galėtų sutikti su tuo arba ne. Kitas dalykas, mes neskaldom šeimų. Kai mes darom atranką, pavyzdžiui, šeimoje galbūt ir kūdikių yra ir senukų, mes e, stengiamės jų neskaldyti. Uh Kaip Torsen sakė, pavyzdžiui, galbūt vaikai gyvena nebe su savo tėvais, nes tų tėvų gal ir gyvų nebėra. Tai mes žiūrime būtent į, tai, šitų konkrečių atveju, tai kas, ar tai yra šeima, ar tai yra tik tai kažkas tai tokio išgalvoto tai progai. Yra tokių situacijų, pavyzdžiui, kai globojami vaikai gyvena kažkokie šeimoje, realiai gyvena joje ir tikrai jie turėtų būti laikomi šeima ir atvykti kaip šeima. Add something? Ačiū. Ar dar norėtumėt kažką pridurti? Mane Tomas, ne. Ar dar kažkas pagėdautų iš salės gal pasisakyti? Ne, jeigu niekas iš salės irgi nebenori prašyti žodžio, tai mes lyg ir baigsime anksčiau laiko, taigi gal ir turėsime šiek tiek daugiau laiko išvadoms padaryti komisiją. E, taryba, parlamentas e, po to galės tuo darbu toliau vadovautis ir Jean Lambert e, bus lyderė čia. Ačiū. on. Okay. Um, I know that people are, are having to leave. Kągi žinau, kad daug kas turi e, išvykti dėl įvairių priežasčių, bet vis tik tai formaliai apibendrinimą dienos reikėtų um, padaryti. Aš žinau, kad Kolegos visą dieną man vis primindavo, e, kad pasakyčiau, jog tai buvo tikrai labai vertingi, svarbus pasisakymai. Gavome labai daug svarbios informacijos, kuri pravers mums parlamento darbe, sprendžiant horizontalius klausimus įvairių šios ryties dokumentuose. E, ir atitinkamai analizuojant dabar pateiktus pasiūlymus, tuos pasiūlymus, kurie bus pateikti ateityje. Aš norėčiau dabar kreiptis į komisijos, tarybos atstovus, gal jie pageidautų tarti keletą žodžių apie tai, kaip jie dabar vertina situaciją, kaip manote, kur mes judame, kaip mums sekosi. Paskaitė iš komisijos, gal galėtų pradėti. Thank you, Madam Chair. <laughs> well, first of all, uh, I would like to pick, you up, pick up on what you said about today. Ačiū pirmininkė, norėčiau e, pratesti jūsų mintį, kad šios dienos renginys buvo labai svarbus, įdomus, mes daug ko sužinojome, mes labai atidžiai e, sekėme visas diskusijas, išsakytus komentarus ir kritinės pastabas, jos irgi labai naudingos, mes atsižvelgsime į tai, tai bus puikus pagrindas tolesnėms diskusijoms artimiausiamis savaitėmis, mėnesiais. Toliau žvilgsnis į ateitį. Kaip žinote, antros kartos teisės aktų pasiūlymus, kuriuos teikia komisija, e, teikia tuo tikslu, kad būtų galima užtikrinti geresnį įvairių ES teisės aktų tarpusavio dėrėjimą ir suderinti standartus visoje ES. Mes siekėme sumažinti kaštus, administracinę e, naštą ir. ir norime sustiprinti ir apsaugos standartų bendrą lygį, atsisakyti minimalių standartų vien tik tai, kurie dabar buvo labai būdingi ES teisės aktai pasistumėti labiau į priekį. Ir daugelis šios nors prelegentų būtent kalbėjo apie tai, kad reikia bendrų e, standartų Reikia taip pat pažiūrėti, kokie yra trūkumai dabar, pasidaryti išvadas iš to ir komisija gali dabar tik tai kreiptis į mm, dvi teisės aktų leidybos institucijas, parlamentą ir tarybą ir pasakyti, kad mes dabar labai lauksime jūsų indėlio, kad tuos aukštus bendrus standartus galėtumėm tikrai įtvirtinti. Be abejo, parlamentas labai aktyviai dirba ir komisija labai norėtų pageida, e, labai norėtų padėkoti ir labai aktyviai dirbančiai Lenkijai, kuri pirmininkauja ES. Mes visi, aišku, žinome, kad reikės kompromisu tam, kad būtų galima susitarti ir 2012 metais užbaigti darbus. Tai reiškia, kad abi pusės turi būti pasirengusios kažkiek nusileisti e, ir pasiekti subalansuoto susitarimo, kuris atitiktų visų interesus. Taigi būtų galima iš, išspręsti e, problemas, sunkumus, kurie išryškinti pirmosios kartos teisės aktuose. Taip pat atsižvelgti į tai, ką iš, kokį susirūpinimą išsakė Europos parlamento nariai ir valstybės narės, ką akcentuoja. Tai gal tiek aš e, galiu tik pridurti, kad be abejo komisija mm, visuomet pasiryžusi padėti abiem teisės aktų leidėjoms e, per artimiausius mėnesius, e, per kitus metus mes labai stengsimės dirbti kartu. So my... Dėkoju. Dabar kreipiuosi savo kolegą teisėkuros srityje, jau kalbėsime apie institucijas. Jis pasisakys. Uh, tarkim, taip, teisingumo ir vidaus reikalų tarybos požiūriu. Vadina, išsakysiu porą pastabų, na galbūt nevertėtų iš tikrųjų e, apžvelgti visų panelinių diskusijų eigos. Tad paminėsiu porą dalykų. Pirmiausia, išorinį prieglupščio teikimo politikos aspektą. Vyko labai įdomi diskusija ir pirmininkauti valstybė, kaip ir visi kiti taryboje, turbūt supranta, kad perkelimas yra vienas iš svarbių išorinės e, prieglupščio politikos e, dimensijos aspektų. Na, kai kurios valstybės narės, kaip buvo minėta, savanoriškai yra aktyvios, apie 10 valstybių narių dalyvauja tokiuose programuose, tačiau ES kol kas dar nėra labai aktyvi šios įtie, e, ypatingai turint omeny, kad e, perkelimo iniciatyvų finansavimo galimybių yra ir pagal pabėgėlių fondo eilutę ir tikimasi, kad toliau šios galimybės bus plečiamos tolesnėje finansų perspektyvoje. Kaip buvo paminėta, šiuo metu pateikta nauja iniciatyva, tačiau dėja, kaip ir daugelio atveju nutinka, e, eigą pristabdė nesutarimai dėl taikinių procedūrų ir tarp institucinių santykių. Kol kas dar nepamatėme kompromiso, kuris tenkintų visas šalis. Ir be abejo, mes labai suinteresuoti rasti tokį kompromisą. Aš taip pat galiu patvirtinti, kad e, pirminkančios e, trijulės e, ribose yra susitarta šiam reikalus kiti prioritetą. Dar vienas dalykas būtų e, prieklapšio politikos vidinis aspektas ir jis galbūt yra toks labiau fundamentalus, jeigu vėlgi vertinsime iš šios dienos klausimo perspektyvų. Tarybos narės, taip pat ir pirmininkantį valstybę sutinka, kad e, valstybių narių prieklapšio teikimo politika nėra tobula, kai kuriais atvejais net ir labai netobula. E, E, tarybos e, narės ir pirmgalė valstybė sutinka, kad e, šiuo požiūriu reikėtų steigti tam tikrą pagalbą ir būtent dėl to Europos taryba, 27 valstybių taryba, aukščiausiame galimame ligmenyje sutarė, jog reikia kurti iki 2012 metų pabaigos bendrą europinę prieglopščių steikimų politiką. Šis sprendimas buvo priimtas e, birželio mėnesį šiais metais, tačiau tai nereiškia, kad valstybių narių standartai e, visuotinai yra žemi. Nieko panašaus mes girdėjome pavyzdžių. E, Pavyzdžiui, blogiausią patirtį susijusią su kalbomis, svetimais ir panašiai, tačiau buvo nutilėta arba daug mažiau pasakyta apie geriausios praktikos pavyzdžius šioje srityje, kurių taip pat turime. Vienas iš tokių būtų, pavyzdžiui, Airijos pavyzdys, kada nu, nusikalteliai talpinami draugės su moterimis, tačiau e, e, mes žinome, kad e, tiek moterų apsaugos, tiek e, prieglupščio teikimo direktyvos reikalauja, kad tokių stacijų nebūtų. Taigi iš tikrųjų reikėtų įsigilinti, kas ten vyksta. Taip pat girdėjome pavyzdžių, kada e, kai kurie dokumentus tvarkantis asmenys elgėsi tarsi policininkai. E, bet vėlgi tai meta šešėlį ant daugelio kitų sąžininkų pareigūnų, kurie iš tikrųjų dirba kartais labai įtemptai, turėdami nedėlį biudžetą. E, Kodėl aš tai sakau? Todėl, kad tai tiesiogiai įtakoja dėrybas dėl prieglupščio politikos paketo ir konkrečiai e, prieglupščio procedūrų direktyvos. Dėrybos dėl e, prieglupščio sutikimo direktyvos yra labai sunkios, vyksta labai sunkiai. Visų pirma, mes kalbame apie 27 labai skirtingas prieglupščio teikimo sistemas, kurios niekada nebuvo tarpusavį harmonizuotas. Tai yra pirmas mėginimas tai padaryti. Uh, pirmas, pirmos kartos teisės aktai šioje srityje ES e, mėgina nustatyti tam tikrus bendresnius standartus, tačiau šie teisės aktai galioja dar tik tai kokius pusę metų, taigi nėra patirties. Trečia, prieglapščios tikim palik, e, direktyvos kontekste vėlgi e, daugeliu atveju kalbame apie apskritai bendruosius administravimo ir civilinės teisės principus kiekviena iš valstybių narių, kuriuos pakeisti be abejo yra labai sunku. Na ir dar vienas dalykas, kurį reikėtų pridurti ir kas vėlgi tapo akivaizdu, kai kalbėjome apie sulaikymą, tai yra teisės rytis, kuri net ir jeigu kalbėsime apie Europos teisingumo teismo e, prezidentinės teisės rytį, e, vis tik dar yra labai miglotas rytis. Pirmiausia, jeigu mes atsižvelgtumėm į e, Europos tarybos e, ministrų rekomendacijas dėl sulaikymo. E, buvo kalbama, kad reikia pateikti aiškius e, įrodymus, surinkti visą reikiamą medžiagą. Tačiau e, toli gražu ne visais atvejais tai yra lengva padaryti. Ir taip pat labai retai, kada mes gauname papildomo kažkokio tai rekomendacijų ar medžiagos indėlio iš teismų ir kitų tinkamų institucijų. Daugeliu atveju taip pat e, E, garantijos, apie kurias mes šnekame, yra toliau siekiančios negu dalis garantijų, kuriomis naudojasi patys tų valstybių piliečiai. Ir tada e, kyla natūralus teisėtas klausimas, ar iš tikrųjų reikėtų e, trečių šalių e, piliečiams, kurie prašo prieglopščio sudaryti geresnės sąlygas negu tų šalių e, piliečiams. Jolab, kad e, biudžeto padėtis yra taip įtempta ir na, visam tam kontekste darybos yra labai sunkios. Taigi, iš tikrųjų, e, galbūt būtų pernelik paprasta tiesiog pasakyti, kad e, e, vyksta savočkos lenktynės dėl kuo mažiau griežtų sąlygų arba kuo paprastesnių reikalavimų ir panašiai, e, mėginti išsisukti nuo atsakomybės, nieko panašaus. Tiesiog mes turime labai sudėtingą mišinį e, įvairiausių prieglašio teikimo procedūrų, politikų ir panašiai, kai kurios sistemos veikia labai gerai, kai kurios ne, tačiau turint visą tai e, omeny, labai sunku yra rasti bendrą kompromisą. Europos vadovų taryba, kaip jau sakiau, yra prisėmus įsipareigojimą, kad darbo šio klausimu būtų baigtas iki 2012 metų pabaigos. Pirmininkiauti Lenkija, vėlgi girdėjome labai malonių pažadų, e, darys viską, kad tai iš tikrųjų būtų realiai gyvendinta, sukurti tą reikiamą impulsą duoti, reikiamą impulsą duoti, reikiamą pagreitį. Na ir e, be abejo, jiems padės taip pat ir Danija ruoždamas į pirmininkavimą ir e, bendradarbiausime taip pat ir su Kipru, kuris vėliau tą pirmininkavimą perims. Kaip jau daugelis e, pasisakė, uh, Mes tikimės, kad šita politika bus parengta, tačiau e, pabaigoje norėčiau pasakyti, kad vėlgi e, atsakant į tuos komplementus ir šiltus žodžius, kuriems skambėjo pirmininkančios Lenkijos adresu, galime pasakyti, kad na, vėlgi pirmininkaujantį valstybė sėkmingai veikia tik tai tiek, kiek ją palaiko kitos valstybės narės. Taigi e, turbūt nereikėtų nuvertinti ir kitų valstybių narių indėlio šiame darbe. Labai ačiū už šį komentarų, šį paaiškinimą, kaip sunku yra nagrinėti kai kurios dokumentų paketus. Be abejo, Parlamentas taip pat e, žino apie šias problemas, kurios e, savo šaknėmis siekia praeitį, kada mes dar galbūt mažiau dalyvavom bendroje teisėkoros procedūroje. Ir taip pat turbūt būtų teisinga pasakyti, kad e, kartais mums daro įspūdis, e, jeigu jau skleidžiame kortas, jo, kai kurie atsakymai, kuriuos mes gauname iš tarybos vienu ar kitu momentu, vėlgi nesakysiu, uh, E, nieko konkretaus apie tarybas sudėtį ar tarybos atstovus. Tačiau kartais mums atrodo, kad iš tikrųjų vengiama e, diskusijų dėl konkrečių problemų. Daugiau yra tarsi mėginimas įrodyti, kad mes iš tikrųjų turime realią problemą ir po to mėginama e, E, ieškoti sprendimų tai problemai, o ne ieškoti bendrų interesų ir e, bendrų sprendimų, kurių iš mūsų tikėsi, kaip iš tiesiogros institucijų e, piliečiai. Tačiau be abejo, tai nereiškia, kad aš turiu kažkokių tai iliuzijų, jog nėra sunkumo, aš suprantu, kad valstybės narės kartais tikrai sudarė su tom problemom ir be abejo, kai kurios uh, kai kuris atvejs mes suprantame, kad norint suteikti politinį prieglapstį, reikia taip pat ir parduoti šitą idėją, nes esame įvairių politinių jėgų, kurios e, e dažnai veikia priešingą linkme, dažnai, ačiū Dievui, tai nėra e, veikiančių vyriausybių nariai, tačiau e, kai kada iš tikrųjų skamba nuomonė, jog prieglopsis yra veikio privilegija, o ne būtinybė, ne, ne, ne, ne gyvybiškai svarbus poreikis, e, su kuriuo suduria šitie žmonės Na, ir e, iš tikrųjų e, mes turime e, sudaryti kažkokią tai ateities perspektyvą, sudaryti žmogiško gyvenimo galimybės didžiuliam kiekiu šio pasaulio gyventojų, kurie dėja, dėja, kuriam gyvenimas dėja, dėja taip susiklostė, kad jie iš tikrųjų patiria realų pavojų ir nemato jokių perspektyvų savo šalise. Be abejo, tam reikia išspręsti daugybę horizontalus tipo problemų, kurios buvo keliamas ir šiandieną. Uh, pavyzdžiui, tokius klausimus kaip sulaikimas, kaip um, šio politikos suderinamas ir daug kitų dalykų, kurie atsispindi įvairiuose dokumentų paketuose. Na ir vėlgi, jeigu 2012 metais mes tikimės užbaigti darbą prie prieglapščio teikimo dokumentų paketas, tai tikrai nesitikime, kad tai įvyks 12 e, metų pradžioje, sausio mėnesį, bet labai tikimės, kad darbas bus baigtas 12 metų pabaigoje ir mums pavyks įspręsti kai kurios klausimus, kol kas, e, kurių kol kas dar nesugebėjo tarpusavį spręsti valstybės narės, e, e, visų pirma, siekdami keistis geriausią patirtimį, geriausią praktiką, pavyzdžiui, tai ką mes išgirdome iš, na, kad ir Belgijos patirties, kalbant apie su lytim susijusių susijusių aspektų sprendimų. E, taigi iš tikrųjų būtų puiku, jeigu e, geriausia patirtis būtų paskleista taip pat ir tiem, kurie dar tik tai mokosi spręsti kai kurias problemas. Na ir pabaigai. E, aš galiu tai patvirtinti, kadangi e, daugelis žmonių iš tikrųjų e, buvo laikomi ilgą laiką nežinioje, tai galiu tik tai patvirtinti, kad kitą savaitę iš tikrųjų vyks balsavimas dėl tinkamo direktyvos, vadinamasis Qualifications Directive. Uh, Labai tikėkime, kad e, nieko nebepasikeis, dokumentas bus patvirtintas, e, koreliacinės lentelės nebus daugiau kliūtis ir tai leis, e, tai bus savoškas signalas judėti į priekį dirbant su visų dokumentų paketu. Labai nuoširdžiai noriu dar kartą padėkoti visiems, kurie dalyvavo aktyviai šios nesutikime, tiems, kurie prisidėjo prie diskusijų turtingumo, kurie pasidalino puikia informacija Na, taip pat noriu padėkoti ir vertiems, kurie kantriai dirbo visą dieną, ir taip pat visiems, kurie padėjo organizuoti šios dienos renginį. Tikėkime, kad rezultatas bus apčiuopiamas ir pozityvus, ir kad mes galėsime sureaguoti į tos raginimus e, kaip pavyzdžiui, dėl tų penkių tūkstančių pabėgėlių, kurie tebe laukia Tunise kažkokiu tai pagalbos priemonių, tikėkime, kad e, nenuskambės kaip balsas tyros iš tokie raginimai.